international ocean governance, an agenda for the future of our oceans in the context of the 2030 SDGs. Aš e, norėčiau suteikti pirmiausiai žodį, žodį pranešėjai Jose Ignacija Farija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, labą rytą visiems. E, žinau, kad e, turime svečių, kurie lankosi pas mus šiandien. E, Agradecer desde já o parecer emitido pela Comissão de Transportes. Visų pirma, norėčiau padėkoti transporto komitetui už pateiktą nuomonę, Klaudija Mantero Jagerą. E pateikė, e, rengė, rengė pranešimą. Panas Simons yra Ekosoko pranešėjas. Jisai e, pateikė savo komentarus e, šito klausimu. Mes e, turime pasiekti 14 metais numatytus e, jungtinių tautų tikslus vystimosi srityje, vandeninų sektoriuje. ES yra lyderė šitoje srityje. 30 metų darbo tvarkė numato 17 tikslų ir čia pabrėžtinas yra 14 tikslas. Tarptautinės organizacijos čia vaidina esminį vaidmenį ir e, bio įvairovės bei e, tvaraus vystimosi tikslai yra čia esminės e, svarbos tikslai. Vandeninų rytis taip pat yra šiame kontekste be galo svarbi. Labai svarbu, kad įvairios vyriausybės ir pasaulio regionai esantis prie vandeninų bendradarbiautų, siekdami užtikrinti naudojamų išteklių tvarų naudojimą. Dabar iškyla rimtų aplinkosaugos e, problemų vandeninų valdymo srityje ir dėl tų problemų gali atsirasti negrižtamų pokyčių. Mes jau matome, kad klimato kaitos pasiekmes labai matomos vandenynuose. Paryžiaus susitarimas šiame kontekste buvo istorinis susitarimas. Pranešime kalbama apie tai, kad reikia gerinti valdyseną vyriausybinių lygmenių. Taip pat, e, kad reikia kurti tvarę ir žalę ekonomiką, mažinti jūros transporto emisijas, tarptautinių lygmenių siekti, kad e, būtų daugiau mokslinio tyrimų duomenų apie e, vandenynų šilimą per pastaruosius 70 metų padėtis e, blogėjo, todėl ypač dėl atliekų vandenynuose, todėl reikia sprendimų tarptautinių lygmenių. Visi vandeninai susiduria su atliekų problemomis. Turime siekti tvarios mėlynosios ekonomikos tam, kad e, vandeninų vandens kokybė iki 20 e, metų pagerėtų. Čia paminėtinos taip pat priemonės mažinti plastikinių atlikų ir kitų e, vandeninuose ir jūrose esančių atlikų skaičių. Ir būtina užtikrinti geres, geresnį tarptautinį vandeninų valdymą ir visos suinteresuotos e, pusės turi gladžiau bendradarbiauti, kad būtų pasiektas šis e, tikslas. Noriu taip pat pabrėžti įvairių partnerysčių šioje srityje svarbu vaidmenį. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie padėjo renkti pranešimą. Norėčiau padėkoti Envi komiteto e, komandai ir EPP sekretariatui. Dėkuoju uždėmesi. Thank you. Um, and now I give the floor to the shadow rapporteurs. Uh, uh, first from the S&D side is Mr. Welken. Please. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. <clears throat> Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Faria, vielen Dank für diesen Bericht. Dėkuoju, pane pirmininkė, mėly kolegos, dėkuoju už šį pranešimo projektą. Džiaugiuosi dėl daugelio jame minimų aspektų tačiau norėčiau pagilinti kai kurios aspektus. Spalio mėnesį e, Europos e, Sąjunga organizuoja tarptautinę konferenciją vandeninų klausimais Maltoje. Žmogaus veikla lab, turėjo labai neigiamų pasiekmių klimato kaitos požiūrių vandenynuose, bei kitais aspektais. Tos pasiekmes yra labai rimtos, todėl dabar turi būti keičiamas požiūris į šitos dalykus ir reikia konkrečių veiksmų. Aš galiu palaikyti tokią poziciją, aš manau, kad reikia privalomo pobūdžio veiksmų ir tarptautinė valdysena turi akcentuoti geresnį koordinavimą. Kiti prioritetai kurie čia yra minimi, tai yra e, prioritetai susijęs su moksliniais tyrimais vandenynų valdymo srityje bei e, spaudimo vandeninams mažinimas taip pat atrodo e, teisingi dalykai. Mes turėtume dar labiau akcentuoti Europos Sąjungos lyderiavimą šiame sektoriuje. E, turėtume dar labiau akcentuoti vandeninų ir jūrų apsaugą ir siūlyti konkretesnės formuluotės. Aš pateiksiu pakeitimų dėl keturių aspektų. Visų pirma, dėl jūros transporto iš metalų geresnio reglamentavimo. Pavyzdžiui, Hamburg, Hamburgo srityje mano valstybėje anglės emisijos iš jūros transporto yra didesnės negu iš kelių transporto. Miestai, kuriuose yra uostai, negali imtis priemonių vieni, mums reikia Europos lygmens reglamentavimo šioje srityje. Turėtume siekti, kad daugiau elektrinių variklių būtų naudojama uostuose, bet to mums reikia priemonių, kurios veiksmingiau sumažintų CO2 išmetalus, modernizuojant laivų parką tiek ES, tiek e, tartutinių platesnių lygmenių turime sukurti vienodas sąlygas visiems. Ir visur turi būti taikomi vienodi kriterijai. Pavyzdžiui, kol kas neaišku, kodėl Baltijos jūroje ir Viduržėmio jūroje e, jie yra e, skirtingi. Jeigu norime e, pagerinti tarptautinę valdyseną, reikia gerinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant e, sumažinti iš metalų kiekį taip pat reikia konkretesnių veiksmų ir reikia didesnio skaidrumo, kad e, aiškiau būtų, kokios valstybės kokius interesus gina tarptautinėje jūrų organizacijoje. Nevyriausybinės e, organizacijos taip pat e, turėtų veiksmingiau dalyvauti tame procese. Toliau e, mėlynoji ekonomika turėtų būti apibriešta taip, kad e, jinai darytų kuo mažiau žalos aplinkai ir todėl turime būti kaip galima atsargesni dėl ekosistemų ir dėl jų ekonominio naudojimo. Turime užtikrinti, kad jūros ištekliai būtų tinkamai apsaugomi. Kaip pasakyta pranešime, moksliniai tyrimai Arktikoje taip pat yra labai svarbus aspektas. Turime siekti, kad būtų keičiamas energijos uh, gamybos rūšys. Ketvirtas dalykas Europos sąjunga tampa plastikinių atliekų savartinu. Viskas išmetama, visos atliekos patenka į aplinką, į jūras, į vandenynus ir ši problema turi būti sprendžiama pasitelkiant ir visų kitų sektorių pagalba. Turime stiprinti žiedinės ekonomikos dimensiją ir užtikrinti, kad e, pesticidų ir trašų naudojimas žemės ūkio sektoriuje būtų mažinamas. Vokietijoje, mano regione, pavyzdžiui, yra UNESCO paveldo sąrašą įrašytų vietovių, tačiau jos patiria labai uh, didelę tar tai taršą. Dėkuoju. Dabar žodis kitiems šešėliniams pranešėjams, kadangi nėra laiko limito numatyta, vis dėlto aš norėčiau paprašyti jūsų, kad kalbėtumėte pakankamai glaustai, Pane Meisner, Alde frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti nešėjai Farija. Aš pritariu daug dalykų, kuriuos pasakė pranešėjas. Integruota politika prasidėjo 2007 metais, dabar dešimties metų jubiliejus jau. Tai yra labai svarbus procesas. Mes siekiame užtikrinti e, mūsų vandenynų ir jūrų tvarų valdymą. Turime čia siekti pusiausviros ir visos valstybės turinčios išėjimą prie vandenynų ir jūrų, turi dėti atitinkamas pastangas. Po kelių metų mes turėsime 10 milijardų gyventojų ištekliai, mėlynosios technologijos, žaliavos jūros transportas, visa tai susiję su vandenynų valdymo aspektais. Turime čia siekti didesnio tvarumo užtikrinimo, tinkamo valdymo kartu su mokslininkais turime diskutuoti apie šitos dalykus, turime būti atsargus. Mes e, turime jūros, jūrų valdymo planus. Tai yra veiksminga tarptautinė priemonė. Dabar turime aiškintis, ką galime padaryti tarptautiniu lygmeniu. Mes e, galime tarptautiniu lygmeniu pasiekti konkrečių rezultatų tik tuomet, kai bendromis pastangomis e, užtikrinsime didesnį tvarumą. Atrodo, jog jungtinės e, valstijos yra pasitraukusios, bet iš tikrųjų galbūt ne šimtų procentų iš šio proceso tarptautinės e, organizacijos čia taip pat yra labai svarbus aspektas. Kaip žinome, jau buvo pasakyta, kad Maltoje vyks uh, ES organizuota konferencija. Labai svarbu taip pat e, turėti strategiją dėl plastikinių atliekų. ES yra numačiusi, yra apibrėžusis savo tikslus šioje srityje. Guardian rašė, jog kiekvieną minutę milijonai plastikinių butelių patenka į e, vandenynus ir, ir jūras. dabar yra perkama vis daugiau plastikiniuose buteliuose vandens. Tai nauja mada ir ta mada išplyto iš vakarų pasaulio į Azijos valstybės, pavyzdžiui. Gėrimų šeši didžiausi gamintojai neužtikrina pakankamo perdirbimo lygmens, pavyzdžiui, Coca-Cola, tos įmonės e, pagrindiniai gamintojai plastikinių butelių numato imtis e, priemonių ir daugiau plastikinių butelių perdirbti, tačiau tai, kas daroma dabar, yra nepakankama. Turime taip pat e, nepamiršti, jog 80 procentų atliekų esančių jūroje ten patenka iš sausumos. Plastikinės medžiagos, plastikinės atlikos yra be galo rimta problema. Yra sukurta darbo grupė dėl jūros, jūrų, jūrų, jūrų valdymo ir e, turime atkreipti viešosios nuomonės e, dėmesį į šią problemą dėl e, mūsų Europos 2020 tikslų vandenynų srityje turime siekti, kad daugiau mokslinio tyrimo rezultatų būtų skelbiama šitais klausimais. Ponas Maržy Guo frakcijos vardu. Pone pirmininkė, dėkoju už suteiktą žodį. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Aš esu iš tokios rinkiminės apygardos, kuri yra galbūt pati didžiausia apygarda Europos Sąjungoje, bet ir turinti didžiausia jūros pakrantė, tiksliau. Tai yra apygarda, kuri, kuri turi 11 milijonų kvadratinių, 11 milijonų kvadratinių kilometrų sąlytį su vandenynais. Todėl Europos Sąjunga, turėdama būtent e, tokį, tokį, tokius jūrinius, e, tokias jūrinės ir prieigas, turi vaidinti esminį vaidmenį e, šioje srityje. Ramusis vandenynas, Karibų jūras, kur vyko kolonizacija, yra toks sektorius, kuri, kuris e, visuomet susijęs su e, įvairiais konfliktais ir kovomis. Jūrose ir vandeninuose esantis ištekliai turi būti mūsų dėmesio objektas, kadangi tie ištekliai turi būti panaudoti tiems žmonėms, kurie turi teisę jų naudojimą. Tuo tarpu dabar matome, jog yra kitaip ir jog kolonijinės politikos pasiekmes vis dar e, jaučiamos ir ES užtikrinamas tinkamas valdymas šiame sektoriuje yra absoliučiai būtinas. Vandeninai ir jūros yra esminės svarbos aspektas kovos su klimato kaita požiūriu, siekiant sumažinti temperatūros kilimą. Dabar mes matome, jog tam tikri veiksniai trukdo užtikrinti tinkamą vandenynų ir jūrų vaidmenį. Vandenynai ir jūros patiria labai didelį spaudimą. Su pirma, matome, kokios yra klimato kaitos pasiekmes. Mes turime bandyti veikti remdamėsi mūsų mėlynosios strategijos tikslais, kalbant e, apie apsimtas vietovės. Mes dabar matome, jog vyksta šeštoji rūšių nykimo banga. Kalbant apie jūras ir vandenynus, padėtis nėra dar tokia tragiška, bet jeigu iki 50 metų mes nieko nekeisime, tai tuomet nebeliks komerciniai žuvininkystiai ką žvejoti, nebus nei žuvų, nei moliuskų. Būtent todėl apsaugos priemonės yra labai svarbios. Ir būtent todėl visų pirma turime užtikrinti teisinį pagrindą tokiems veiksmams. Kol kas mes tikrai to dar neturime vandeninų srityje. Tuo tarpu tai yra esminės svarbos dalykas. Mes žinome, kad graboniškos jėgos dominuos vandeninuose, jeigu mes neužkirsime tam kelio, jeigu nepasipriešinsime teisinėmis priemonėmis. ES čia turi suvaidinti esminį vaidmenį. Dažnai yra sakoma, kad e, pasaulinis e, vandeninų valdymas yra per daug fragmentuotas, nepakankamai aiškus ir neveiksmingas. Iš tikrųjų, taip yra. Dėl norėčiau pabrėžti, jog e, nauja teisinė sistema jos sukūrimas turi būti užtikrintas, reikia atnaujinti mūsų teisinius aktus, reikia daugiau nuseklumo ir daugiau skaidrumo užtikrinti. Apskritai mes palankiai žiūrime į mūsų kolegos pranešimą, mes pateiksime kai kurių pakeitimų vėliau. Dėkuoju. Dabar Atsiprašau, aš nemačiau ponios Engstrom. Žodis ponė Engstrom. Dėkuoju. Aš kalbėsiu žaliųjų frakcijos vardu. Mes e, palankiai žiūrime į e, komunikatą dėl vandenynų. Tai yra labai svarbi tema. Mes palankiai žiūrime ir į šį pranešimą. Aš turiu keletą klausimų e, komisijai. Europos Sąjungoje mes e, jau kurį laiką sprendžiame plastikinių atlikų klausimus. Aš norėčiau, kad ES pateiktų apskaičiavimo priemonės. Plastikinės atlikos išlieka labai ilgai jūrose atsiduria kartais plastikinės atlikos, kurios naudojamos yra tie plastikiniai e, daiktai naudojami labai trumpai, paskui išmetami ir jūroje jie lieka labai ilgą laiką. Ponas Junkeris e, numatė priemonių dėl žiedinės ekonomikos ir šiame kontekste kova su plastikinėmis atliekomis yra labai svarbus dalykas. Ar komisija numato uh, E, pateikti teisės aktų pasiūlymų dėl plastikinių atliekų mažinimo jūrose, nes iki šiol e, numatytos priemonės yra nepakankamos. Ar komisija numato pateikti kovos su plastikinėmis e, atliekomis strategiją? Mes norėtume susipažinti su tokia strategija, konsultacijos su suinteresuotomis pusėmis jau prasidėjo, kaip komisija numato tų konsultacijų rezultatus e, įtraukti į tą strategiją, jeigu e, jau primtas sprendimas dėl tos e, strategijos. Aš manau, kad kalbant apie tvaros vystimosi tikslus, tai e, žemės išteklių naudojimas jūroje, gavyba iš jūros dugno neprisideda prie tvarumo užtikrinimo. Valstybės narės taip pat turi laikyti savo įsipareigojimų aplinkosaugos srityje. Yra pateiktos kairės dėl to ir kaip, kokia bus užtikrinta jų sąsaja su išteklių gavyba iš jūros dugno. Jūros dugnas teritorinėse vandenyse priklauso nacionaliniai jurisdikcijai, tačiau čia kalba sukasi apie bendrą valdymą visos manijos e, labai. Kalbant e, apie jūros gelmių valdymą, ir jūros dugno naudojimą. Čia taip pat turi būti siekiama kuo didesnio tvarumo užtikrinimo. Tai, ką daro Danija, pavyzdžiui, šitoje srityje nėra labai tinkama ir aš nesu iš kuo sutinku. Akvakultūra, pavyzdžiui, e, skatega tai yra leidžiama, tuo tarpu tai yra labai pažeidžiama e, erdvė, pažeidžiama zona. Aš norėčiau paklausti kolegų, ką daro kitos e, valstybės narės. E, matome, ką daro Danija šioje srityje, o ką daro kitos valstybės narės. Čia kalba sukasi apie ES e, klausimus. Mes turime dirbti kartu su komisija ir, ir turime pasipriešinti tam, ką daro Danijos vyriausybė. Dėkoju. Prieš suteikdamas žodį kitiems kalbėtojams, aš norėčiau suteikti žodį dabar e, ponui Simons. Tris minutės kalbėjimo laikas. Prašom. Voorzitter, eh, ik heb met het secretariaat afgesproken 2 minutę ir 59 sekundų. Dėkoju. Aš norėčiau kalbėti porą minučių. E, tiksliau 59 sekundės. Be galiu kalbėti. Žinau, kad jūs matėte pranešimą, taigi ilgai nekalbėsiu. Aš bendraviau, bendrau su pranešėju ir mes supratome, kad e, tikrai mūsų požiai sutampa ir kad komitetas galėtų parengti bendrą dokumentą dėl vandenynų ir vandenynų valdymo. Bet vis tiek norėčiau kai ką dar pasakyti, e, kas man svarbiausia tai, kad e, supratimas, kad šis klausimas yra netidėliotinos svarbos ir labai džiaugiuosi, kad pranešėjas taip pat e, mano panašiai. Reikia taip pat kalbėti apie aiškius terminus e, gairias komisijai. Ir reikia, kad kaip galima greičiau mūsų atstovai spręstų atitinkamus klausimus. Aš dar Noriu paminėti tris dalykus e, per tą laiką, kuris man liko, kurių pasigėdau pranešimo projekte. Ir norėčiau paminėti apie mūsų nuomonę ir prašyčiau, kad šešėlinė pranešėjai pranešėsi tai atsižvelgtų. ES interesai. Šis klausimas yra horizontalus. Ir tai yra susijęs su įvairiais veikėjais. Mes turėtume įgyvendinti mm, visas nuostatas, tik tai reikia aiškiai e, nusakyti, kaip ir kada tai turi būti užtikrinta. Taip pat reikia vertinimo, kuris būtų skirtas konkretiems sektoriams. Mes panašiai veikiame žemės ūkė, tai kodėl negalėtume panašiai ko nors daryti vandeninų vardu, vandeninų atveju. Komisijos dokumente ir jūsų dokumente, man atrodo, deramai dėrėtų paminėti užimtumą, taip pat pagalvoti, kokie yra reikalavimai. Kalbu apie įgūdžius, mokymą, profesinės kompetencijas. Taip pat norėčiau prašyti, kad konkrečiai, kad būtų galvojama apie tai. Ačiū, ačiū ir kad laikėtės laiko nustatyto. Kiti komiteto nariai pasisakys. Pone Dali, pirmiausiai norėčiau, kad nevirštumėte dviejų minučių. Prašom, žodis jums. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjų už tikrai gerus pastebėjimus Ir dabar trys svarbiausi pastebėjimai, kurie mano nuomonė yra labai reikšmingi ir mm, taip pat su kolega Timo Vilken manome, kad reikėtų akcentuoti tuos dalykus. Pirmiausia, dėl emisijų, emisijų iš laivų. Pritariu e, šešėlinio pranešėjo nuomonį, kad reikia Europos parlamentui kalbėti daugiau apie tai, kad ES uostai turi užtikrinti elektros energijos tiekimą e, Europos laivams, kai jie įplaukia į uosto teritoriją. Manau, kad tai sumažintų taršą ir tokiu būdu laivai nebenaudotų variklių, o pradėtų naudoti elektros energiją, kuri e, atkeliautų iš uosto infrastruktūros. Uh, Aš atitinkamus pakeitimus pateiksiu ir taip pat suskistintų gamtinių dujų naudojimo laivuose. Dėl to teiksiu pakeitimus, manau, kad tai galėtų tikrai labai rimtai sumažinti taršos lygį iš laivų Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos vandenyse, jūrose. Toliau e, šiukšlės jūros, jeigu e, dabartinės tendencijos tęsis, tai kad matysime, kad bus viena tona šiukšlių, sudarys toks kiekis šiukšlių, lyginant su trimis tonomis žuvies. Taigi reikia kažką skubiai daryti ir siūlysime inicijatyvas e, nagrinėti šiai problemai. Dar paskutinis pastebėjimas. Mokslinio tyrimų sritis. ES kosmoso politika e, taip pat labai svarbi. Švelnant klimato kaitos pasiekmes, manau, kad reikia šį dalyką akcentuoti. E, ir taip pat reikia galvoti, kaip šis sektorius gali prisidėti prie darnaus vystimosi tikslų ir e, taip pat kalbėti apie transportą ir klimatos veiksmus. Mūsų komitetas turėtų tai akcentuoti ir taip pat kreiptis į komisiją ir parašyti, kaip galima greičiau užtikrinti Koperniko sistema pagristus paėgumus, kad būtų galima stebėti CO2 emisijas e, iš laivų ir tokiu būdu mes galėsime geriau kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis. Dabar dvi minutės ponui Florence. Labai ačiū, ačiū pranešiai. Pritariu pranešėjo pozicijai, tačiau taip pat manau, kad e, daug kas iš to, kas išsakyta šiandieną, leidžia mums pagalvoti. Mes žiūrėkime tendencijas per pastarosius 20 metų. Ir jeigu dabar sakome, kad 80 procentų teršalų iš žemės patenka į jūras, tai kodėl, klausimas kila, kodėl nieko nedaroma? Dabar matome naują tekstą, atrodo, kad bus išspręsta tais pasimais problema, bet tai yra tik iliuzija. E, manau, kad daugelis kolegų esančių salėje tą taip pat galvoja. Mes turime būti drąsus ir turime įgyvendinti priemonės, e, kurios jau prieš daug metų yra patvirtintos. Nesuprantu, kodėl jūs galvojate, kad šis naujas dokumentas kažką ims ir pakeis. Ne, mes turime pakeisti žmonių mąstyseną. Po tiek daug metų balsuosime prie, e, dėl entojo dokumento aplinkosaugos ateityje ir tikėsimės, kad viskas bus įgyvendinta. Pirmininkė, jūs esate jaunas, e, dar gal nelabai užgrūdintas ir noriu Jums pasakyti, kad mes tikrai turime kreiptis į tuos, kurie neįgyvendina ES teisės aktų. Mes tikrai turime griežčiau elgtis. Taip pat sutinku su, kolega iš, su kolegė iš Danijos. Kalbame apie uh, tai, kad sutvarkysime prieplaukas, naujus tikslus ten nustatysime, bet tikrai tuo nieko nepasieksime. Aš norėčiau būti toks jaunas, kaip jums kad atrodo, bet teskime diskusiją toliau. Uh, Frair Pirk. Prašom. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Sutinku visiškai su tuo, kad mes turime galvoti apie vandenynus, bet taip pat norėčiau kai ką pakomentuoti ir norėsiu išklausyti komisijos nuomonės dėl taršos, kurią sukelia žemės ūkis. Norėčiau paklausti, ar skaičiai, kuriuos matėme, ar jie rodo, kad dabar mažiau taršos yra. Aš norėčiau išsiaiškinti, kas yra tiesa, kas ne. Mes turime žinoti, kokie yra faktai. Taip pat tvari žvejyba ir deramas vandenų naudojimas e, vykdant žvejybos veiklą, taip pat e, žvejybos metodai. Tai turi būti užtikrinta, jeigu mes norime deramai e, tvarkyti žuvininkystės sektorių. Ir turime pritarti naujų priemonių dėgymui nes daug kas yra finansuojama iš ES šaltinių. Dėkoju, daugiau niekas nieko nenori. Taigi suteiksiu žodį dabar komisijos atstovui Papakonstantinos. Labai ačiū. Gerbiami nariai, ponai ir ponios, norėčiau pradėti nuo to, kad padėkosiu pranešiai ponui Perie už jo parengtą pranešimą, taip pat komiteto nariams už konstruktyvės pastabas. Pirmą kartą Europos komisija ir vyriausioji įgaliotinė e, paskelbė politikos pareiškimą dėl vandenynų. Tai yra labai rimtas žingsnis į priekį. Aš kaip e, noriu pasakyti, kad, kaip sakė pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai, nacionalinis uh, kontekstas ES taip pat suteikė labai daug galimybių užtikrinti, kad ji galės būti lyderė e, dėl daugelio dalykų. Pirmiausiai klimato kaitos, e, darnaus e, vystimosi tikslų darbo tvarkės ir panašiai. Nacionalinė ir komisijos darbo tvarkė atitinka mūsų įsipareigojimus siekti 20 metų tikslų. Pirmiausiai noriu paminėti darnaus vystimo tikslą numeris 14 E, taip pat noriu e, pasakyti, kad New York'e šį mėnesį vyko atitinkama jungtinių tautų konferencija ir Europos komisijos bei parlamento atstovai dalyvavo, Europos e, parlamento delegacijai vadovavo ponas Ferija. Ši konferencija buvo labai svarbus žingsnis vykstant viešoms diskusijoms, galvojant, kaip galima geriau apsaugoti vandenynus. Europos Sąjunga paskelbė apie tai, kad priima, prisima labai rimtus įsipareigojimus ir mūsų aiškus tikslas yra išlaikyti pagreitį. Mūsų įsipareigojimas yra šiais metais e, Maltoje spalio 5-6 dienomis e, suorganizuoti e, didelę tarptautinę konferenciją vandeninų klausimų. Paskeldami vandenynų valdymo komunikatą mes parengsime plačią darbo tvarkę ir veiksmai bus pagrįsti trim pagrindiniais prioritetais. Pirmiausia, pagerinti tarptautinę vandeninų valdymo bazę. E, sustiprinsime pastangas e, e, ratifikuoti ir pradėti gyvendinti pagrindinius vandeninų valdymo instrumentus. Taip pat tikimės, kad bus subalansuotai rasta būdų E, įgyvendinti susitarimą dėl jūrų įvairovės pagal nacionalinę jurisdikciją. Antrasis prioritetas - žmonių daromos spaudimo vandeninams sumažinimas. Mes norime mažinti e, šį reiškinį e, susijusi su klimato kaita, jūrų tarša ir norime užtikrinti, kad vandenynai pasitarnautų biologinės įvairovės išsaugojimui. Trečia prioritetinė sritis E, tarptautinių vandenynų duomenų geresnis surinkimas. Mes norime e, pasinaudoti visomis turimomis technologijomis tą padaryti ir mes turime jas optimaliai išnaudoti. Dėl gerbiamo nario, po, narės ponios Volkin e, klausimo apie plastmasę strategiją, plastiko strategiją. Galiu pasakyti, kad jau šių metų pabaigoje ji turės būti parengta Ji įsilies į atliekų e, peržiūrėtos direktyvos apimti ir pakuočių direktyvą dėl uh, žaliavų kasimo iš jūros dugno. Tai ne ES klausimas. Viso pasaulio valstybė šią temą rūpinasi. Ir galiu pasakyti, kad uh, e, vandeninų uh, E, išteklių panaudojimas yra svarstomas, forume labai atidžiai aplinkosaugos klausimai, kurie mums yra nepaprastai svarbus, jame bus aptarti. Be to, Europos komisija yra pasirengusi įgyvendinti visą eilę projektų kartu su valstybėmis narėmis ir akademikais, moksliniais tyrimais ir fondais. Ir būtent šiuo jautriu klausimu e, turės būti parengti svarbus projektai. Vienas iš jų pagrindinis yra Midas Madas projektas – šiuo požiūriu svarbiausia mums yra štai, kas visi veiksmai susiję su vandenynais, ar tai būtų klimato kaitos e, mažinimas, jūrų taršos, jūrų šiukšlių mažinimas, ar tai būtų moksliniai tyrimai, saugumo gerinimas, įeina į bendrą e, globalų požiūrį. E, žala daroma vandeninams yra, žalos veiksniai yra tarpusavėje susiję, todėl sprendimo turime ieškoti holistiškai. Mūsų veiksmų sėkmė priklausys nuo to, kaip mes sugebėsime bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais. Tai yra rimčiausias iššūkis, vienas iš svarbiausių veiksmų. Uh, kuriuos siūlo komunikatas, yra įsteigti vandenynų partnerystės vadinamas su pagrindinėmis valstybėmis. Apie tai kalbėjo ir pranešėjas, ir šešėliniai pranešėjai, ir aš esu už tai jiems dėkingas. Ponios ir ponai, gerbiam parlamento nariai, šiame komunikate yra įvardintas mūsų tikslas e, atlikti pagrindinį vaidmenį gerai valdant vandenynus. Jų dabar mus paremė taryba pareimdama išvadas dėl e, tarptautinės vandeninų valdysenos spalio mėnesį. Tai buvo tarybos geras ženklas, kad turime eiti pirmin. Tikimės, kad Europos parlamentas bus patikimas pagrindinis partneris šiame rimtame darbe. Ačiū uždėmesi. Now... Labai ačiū. O dabar žodis vėl pranešiai trumpoms išvadoms. Prašom, ponė Zofolį, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti kolegoms už indėlį. Akivaizdu, kad jums visiems labai ir mums visiems labai rūpi šios pranešimo aktualijos ir visa tai bus atspindėta mano pranešime. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad daug kas iš to, kas parašyta pranešime, išplaukia iš dėrybų ir diskusijų tarp frakcijų. O aš norėčiau pažvelgti šiek tiek tole, iš tolesnės perspektyvos. Kolegos teikia vis daugiau ir daugiau pasiūlymų ir aš tikiuosi, kad bus pateiktas uh, geresnis teksto variantas. Aš manau, kad tą galima padaryti. Tekstas yra racionaliai parengtas ir galime jį patobulinti. Aišku, kad yra problemų ir mes turėtumėm stengtis jas išspręsti. Aš daug ką pasižymėjau, nesistengsiu dabar visko e, išvardinti. Aišku, mums reikia naujos vizijos, kolegos apie tai kalbėjo. Taip pat buvo pasakyta, kad viena iš rimčiausių problemų yra jūrų transporto teršalai. Tačiau, tiesą sakant, visi teršalai yra rimta problema. Aš pats rengiau pranešimą apie jūrų transporto taršą Aš tikiuosi, kad šis dokumentas leis atkreipti dėmesį į šiuos klausimus. Kita savaitė aš dalyvausiu Tartautinės jūro organizacijos konferenciją Londone ir tai bus viena iš e, mums visiems aktualių aptarsimų temų. Taigi labai ačiū. Labai daug e, čia užrašų pasidariau ir juos paversiu pakeitimais, paskui aš juos jums išplatinsiu. Visiems labai ačiū. Ačiū. Labai ačiū, ponė Farija. Dėl tvarkaraščio. Pakeitimų pateikimo terminas Liepos 5 diena 11 valanda. E, transporto komitete balsuosime rugsėjo 25 dieną, Envi komitete rugsėjo 28 o plenarnėme posėdėje numatytas balsavimas spalio mėnesio antrąją sesiją. Tačiau tai dar nepatvirtinta. Tikimės, kad galėsime balsuoti per antrąją spalio sesiją. O dabar periname prie šio darbo tvarkės klausimo pabaigos ir periname prie balsavimo. Balsuosime dėl Europos E, mažiau taršių transporto priemonių mobilumą ES. Ar visi esate pasirengę balsuoti? Pažiūrėkite, ar veikia tos kortelės ir galime pradėti balsuoti. Pirmiausia, aštuntasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 48 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 49 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 68, dvi dalis, pirma dalis, kas už pirmą už prieš susilaikė priimta, antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė Tikrinkime. E, balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tikriname, tikriname. Tikriname 17 pakeitimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 76. 75 atsiprašau. 75 pakeitimas, tik antra dalis balsuojame. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. 76, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. Baigiame balsuoti. Priimta. 80 ir 270 pakeitimai identiški. Kas už? kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta, priimta. Klydau. 11 kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 95 pakeitimas, dėl jų nereikia balsuoti, jis e, yra išskirtinė transporto komiteto kompetencija. 96, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 97 už, prieš, susilaikė priimta. 98 už, prieš, susilaikė atmesta. 12 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 108 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 109 atkrenta. 25 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 21 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 112, kas už. Prašom kelti rankas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 113. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 116. Kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinkime. Votis closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 117, kas už, kas prieš, susilaikė. Toks pat rezultatas, argi priimta. 13 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 126, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 100, atsiprašau, 14 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 136, už prieš susilaikė priimta. 137 ir 142 identiški, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 138, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Periname prie 141, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 144, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 16 kompromisinis, kas už, tikrinkime. 144 norime patikrinti, prašom. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Priimta. 16 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 154, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 168, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 169 už, prieš, susilaikė. Priimta priimta. Atmestas, atsiprašau. 170 už prieš susilaikę. Tikrinkime. Tikrinkime 170. Vote is closed. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 171. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 118. Kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 198, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo atmesta, bet galime patikrinti. Vote is closed. Adopted. Baigtas balsavimas priimta. 200 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 19 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 208 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 210 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 211 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 213 kas už, prieš susilaikę. Priimta 215 už prieš susilaikę. Priimta 216 už prieš susilaikę. Priimta 217 už prieš susilaikę. Priimta 218 už prieš susilaikę. Priimta 20 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 23 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Periname prie 246, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 200, 22 kompromisinis. Norite tikrinti? 246 tikriname. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Priimta. 22 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 24 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 271, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 272, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 273, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. Du šimtai septyniasdešimt penktas už, prieš, susilaikė, priimta. Du šimtai septyniasdešimt septintas už, prieš, susilaikė, priimta Man atrodo atmesta, bet galim patikrinti. Nedidelį skirtumą, bet priimta. 278 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 279 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 280 už prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisnis už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisnis už, prieš susilaikė priimta. 29 už, prieš susilaikė priimta, 30 už prieš, prieš susilaikė. Tikrinkime. Vote is closed. Adopted. 33 in favor. 33 už prieš susilaikė atmesta. 34 už prieš susilaikė, atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. 36 už, prieš. Tikriname, tikriname 35 norime. Dėl 35 balsuojame elektroniškai. Closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 36 už, prieš, susilaikė, priimta tas pats balsų paskirstimas kaip anksčiau. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 7. Kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 44. Pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir galutinis balsavimas dėl visos nuomonės projekto elektroniškai balsuojame. Vote is closed.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 Kas norite išeiti, prašom, po balsavimo. Galite dabar tą jau ir padaryti. Norėtumėm dabar pereiti prie devintojo klausimo. Grostet pranešimas dėl e, naujo profesijų reglamento proporcioningumo e, lentelės. 30 sekundžių proporcingumo patikrinimo. 30 e, sekundžių pertrauka. Jūs norėjote 30 minučių, atrodo. Good? Okay. It's Dali. Dali. Yeah. Good. Then we continue. Tęskime. Tęskime, kolegos. Ir kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra François Grostet pranešimas. Tad žodis iš karto pranešėjai, poniai François Grostet. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Esame sulaukę Europos komisijos siūlymo. Ši nori įdėkti struktūrinę procedūrą proporcingumo testui atlikti, kai kalbam apie naujas priemonės, kurias nori dėkti valstybės narės. Na, suprantu komisijos minties eigą, turėjau progą padiskutuoti šiuo klausimu su komisijos atstovais, tačiau man atrodo, kad e, sveikatos profesijų specifiškumas, viešųjų paslaugų e, specifiškumas, kurias teikia tie žmonės, yra nepakankamai įvertinta šiame direktyvos projekte. Ir dėl to siūlyčiau e, šiuos asmenys e, sveikatos profesijos atstovus išimti iš direktyvos taikymo laiko. Pagal 59 direktyvos straipsnį dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo valstybės narės turi užtikrinti, kad priemonės, kurių įmasi, kad apsaugotų tam tikras reglamentuotas profesijas, būtų uh, E, pateisinamos ir kad jos būtų absoliučiai būtinos. Aišku, šito principo niekas nesiūlo nuneikti. Sveikatos profesionalai ir toliau e, bus traktuojami pagal direktyvos 59 straipsnį, kur kalbam apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Tačiau aš manau, kad nuo ekspost priežiūros bus pereinama prie ex ante sisteminio iš ankstinio vertinimo. Dėl to, manau, procedūra taptų pernelyg komplikuota ir sunkiai įgyvendinama, pernelyg biurokratiška. O to priekaišto nuolatos ir sulaukia ES ir ES komisija. Suprantama, Europos komisija turi savo argumentų. Sako, kad ji viso labo kodifikavo egzistuojančius teisės aktus, kad ji nori taisyklės išdėstyti aiškiau, kad jis būtų vienodos visiems, kad neliktų juridinių netikslumo, e, dėl ko kartais teismui paduodami ieškiniai. Suprantu tuos argumentus, tačiau Europos komisija e, ten, kur išvelgia teisinį nesaugumą, sveikatos profesionalai mato lankstumą valstybėms narėms. Ir jos mano, kad reikia leisti valstybėms narėms savo sveikatos sistemą e, pritaikyti prie vietos specifiškumo, kaip tą pripažįsta ir savo jurisprudencijoje Teisingumo teismas. Na, nenorėčiau kalbėti per nelik ilgai, nes e, apibendrinam galiu pasakyti, kad suprantu, kokie yra Europos komisijos tikslai, tačiau žinoma, kad kelias į pragarą yra grįstas gerais noras. Ir dėl to būtent Noriu patikslinti direktyvos e, dėl profesinių kvalifikacijų 30, 59 e, straipsnį. Man atrodo, kad dabar Europos komisija nori įdėkti labai sudėtingą procedūrą, kur yra be abejo numatytos tam tikros išimtis, pavyzdžiui, viešai sveikatai, visuomenės sveikatai apsaugoti. Bet man regisi, tos siūlomos taisyklės yra pernelyg saistančios. Šį siūlymą teikdama Europos komisija gali tiesiog sukliudyti valstybėms narėms įdėkti tokius teisės aktus sveikatos apsaugos srityje, kurie gali būti labiausiai pritaikyti ir geriausiai tinkami įvairių vietų situacijai. Tad būtent siūlyčiau šios direktyvos taikymo apripti, šiek tiek apriboti ir iš jos išbraukti sveikatos e, profesionalus. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar perinam prie šešėlinių pranešėjų ir pirmiausia, e, norėčiau pakviesti visus šešėlius pranešėjus kalbėti nelgiau kaip keturias minutės. Socialdemokratų frakcijos atstovai kalbės pirmiausia, žodis kolegiai daly. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pavaduoju uh, savo kolegą, šešėlinį pranešėją, kolegą Džentylę. Ji paturės dar progą pranešti savo poziciją dėl šios nuomonės, uh, bet aš pirmiausia noriu padėkoti už pareklamuotis projektą mūsų pranešėjai. Mes taip pat uh, Žinome, kokį, kokią poziciją pasirinko pranešėja, kad sveikatos profesijos būtų išimtos iš direktyvos aplinkos, apriepties lauko. E, ir dabar mes kaip frakcija manome, kad šis pasirinkimas dar turi būti svarstomas, diskusijos dar tebe vyksta mūsų frakcijoje ir jos dar tęsis. Dėl šio, šio būtent aspekto. Faktas yra tas, kad profesinių kvalifikacijų direktyva taip pat numato tam tikrus proporcingumo reikalavimus. Ir čia sveikatos e, apsaugos specialistai yra įtraukti į šios direktyvos taikymą. Tad e, e, manau, kad pranešėjus argumentai ko gero yra teisingi. Mes taip pat turime tam tikras skėtinės organizacijas, kurios apima taip pat, pavyzdžiui, dantistų profesiją. Ir jie sutinka, kad būtų traukti į direktyvos taikymo apripti. Ir e, anksčiau dėl pacientų saugumo e, jie e, nebuvo įtraukti į direktyvos taikymo lauką. Na, mes suprantame, kad sveikatos apsauga pirmiausia yra valstybių narių kompetencijos rytis ir šios direktyvos atveju taip pat reikia nepamiršti subsidijarumo principo. Tačiau mes norėtume šiek tiek labiau padiskutuoti poziciją dėl švab pranešimo. Jis netrukus pasirodys, teiksime pakeitimus ir stengsimės padaryti viską, kad e, direktyva, e, už, direktyva būtų tinkamai atsižvelgta į proporcingumo principą ir kad jos dėka būtų galima pasiekti geriausių tikslų. Bet tam mes pateiksime dar e, savo pakeitimus. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Alde frakcijos e, atstovai. Pane Meisner, prašau. Dėkoju. Ulrikos Müller vardu pasisakau, yra šešėlinė pranešėja. Ačiū poniai Krostet. Šiame pranešimo projekte ji kalba apie abi tas temas, kurios mums regisi yra svarbiausi dalykai. E, kalbama apie komisijos projektą, apie administracinį krūvį ir prieigą prie profesijos. Tai yra svarbus dalykai vartotojų sveikatos apsaugai. Manau, kad ir komisija, ir mes šiuo atveju sutarėme. Direktyva dėl e, profesinių kvalifikacijų pripažinimo e, kaip tik numato, kad reikalingas kai kuriais atvejais yra egzaminas kvalifikacijai rodyti. Tai šiuo atveju matome, kad yra tam tikrų, tam tikrų nesklandumų, reikia daugiau aiškumo ir Europos komisija mano, kad reikės dar E, šį beitą atlikti. Pirmiausia, sveikatos profesijos nėra įprastinės paslaugos ir pacientai nėra vartotojai, nei paslaugos gavėjai. Tad be abejo, į sveikatos profesijų specifiškumą reikia atsižvelgti ir nebūtinai yra reikalingos išimtis. Turiu pasakyti, kad dar frakcijoje turėsim padiskutuoti. E, tai tiek sakė kolegė Müller. Ši direktyva turėtų būti taikoma geriau. Ir e, visą tai, kad būtų užtikrinti geriau vartotojų interesai, bet reikėtų, kad e, nebūtų pernelyg daug biurokratinių reikalavimų. Nereikėtų pernelyg apsunkinti tų, kurie jau atitinka esamas sąlygas. Ir visa tai dar tebėra pakankamai sąlygiškos savokos. Ačiū, sako pirmininkas. GUE frakcijos vardu kolega Ek. Danke, Herr Vorsitzender, verehrte Kollegen. Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui už šį projektą. Kai dėl tos išlygos, kur siūlo pranešėja, mes dar turėtume irgi frakcijoje labiau padiskutuoti. Tačiau 22 procentai darbuotojų ES dirba tas, pagal tokias profesijas, kurios yra saugomos. Ir mes suprantame, kad pranešimas yra labai svarbus, tai yra socialinis, ekonominis labai rimtas iššūkis. Um, būtina, kad šis vertinimas ex ante ko gero galėtų būti naudingas jaunimui, kurie tik baigė savo profesinės studijas. Jiems tai turėtų būti pozityvu. Laisvės teiktis yra viena iš svarbiausių uh, ES idėjų. Mes tą idėją stengsime sustiprinti. Ir manyčiau, kad protekcionizmo kai kuriuose valstybėse narėse turi likti mažiau. Na, iš tiesų kartais yra tokių barjerų, kurie nėra pagristi vienos ar kitos, prieigai prie vienos ar kitos pro, profesijos. Ir dėl to e, paslaugų naudotojai gauna brangesnės paslaugas. Bet tai nėra svarbiausia. Svarbu yra tai, kad mes užtikrintume laisvą asmenų judėjimą ir vienas iš tvirčiausių pagrindų tam yra suteikti galimybę žmonėms savo profesiją, kurią yra įgyję, galėtų laisvai praktikuoti bet kurioje valstybėje narėje su kuo mažiau trukdžių. Manau, kad e, nuoseklesnis reguliavimas, kalbant apie, apie nacionalinius reikalavimus padės pagerinti situaciją ir knisu, kas buvo anksčiau. Dėkoju. Kolega Eikaut. Uh, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju uh, pranešėjai už uh, pranešimo projektą ir pakeitimus pasiūlytus kompromisinius. Galbūt greitai ateis laikas, kai mes turėsime neįtraukti taikymo srity e, sveikatos. E, E, profesijų. Dabar e, pranešėjas siūlo padaryti išimtį, mes kaip žalių frakcijos atstovai nagrėjame tai, bet turime dar keletą klausimų, galbūt e, pranešėja galėtų detaliau pakomentuoti tos klausimus, kad mes galėtume tinkamai apginti savo poziciją, pane Dali. Jau minėjo, kad yra aišku sąsaja su profesinių kvalifikacijų direktyva. Uh, ir sveikatos profesijos nėra išbraukiamas iš taikymas ryties. Tad čia e, mini dvi direktyvas, į vienos taikymas rytį patenka, į kitos nepatenka ir tai nėra geras teisėkuros e, pavyzdys. Ir aš ne visiškai suprantu, ko siekia pranešėja siūlydama išimti. Ką valstybės jos nuomonė gali daryti dabar, Ir kas apsunkinama tos direktyvos, yra penktas straipsnis taip pat, kur sakoma, kad valstybės narės gali pasiremti viešųjų, viešųjų interesų motyvų ir keisti tą profesijų reglamentavimą. Kodėl mes dabar e, darome išimti vienai profesiniai kategorijai, tad tai nėra aišku ir reikėtų pranešėjos tikslesnių komentarų dėl to, ką potencialiai valstybės narės gali čia daryti ir kodėl jos yra verčiamas daryti tokią išimtį. Mes šiaip, mums visiškai patinka komisijos pasiūlymas, mes pateiksime pakeitimų dėl e, septinto straipsnio, dėl e, didesnio skaidrumo užtikrinimą. Aš e, laukiu diskusijų su šešėliniais pranešėjais ir su pranešėja dėl, dėl tos profesijos, e, tai profesijų daromas išimties ir tada matysime, ar galim sutikti ar ne. Dėkuoju. Dabar komitetų narių pasisakymai. Kalbėjimo laikas 3 minutės. Ponas Lyzė pirmiausiai. Dėkuoju pane pirmininkė. Aš e, labai palankiai žiūriu į François Grostet pasiūlymą. Iš tikrųjų kyla daug nugastavimų tarp sveikatos sektoriaus atstovų Ir e, jeigu dabar mes patvirtiname komisijos pasiūlymą, tai mūsų nuomonė tai nebūtų pakankama, kad e, tie nuogastavimai būtų pašalinti. Aš manau, kad e, komisijos e, pasiūlymas nėra iki galo įtikinantis. Ponas Švartas pateikė kažką panašaus į komisijos pasiūlymą. Jeigu į mūsų abejonės bus atsižvelgta, tai galėsim toliau kalbėti apie tai, bet turėtume būti apskritai labai atsargus. Kaip Envi komitetas mes turime palaikyti Fransuas Grostet pasiūlymą tokį, koks jūs pateiktas. Ponas Dortman. Dėkuoju, ponė Pimikė. Aš manau, kad e, turime pasakyti, kad e, sveikatos profesijos yra tokios profesijos, kur iškyla tam tikrų kliučių ir jos turi būti pašalintos, nes tų kliučių buvimas nėra pakankamai pateisinamas. Tas pasakytina apie medikus, apie slaugės ir panašiai. Tai, ką aš mačiau praeitą savaitę, tai tiesiogiai nesusiję, bet pavyzdžiui, e, italų Vokietijos, Vokietijoje gavęs diplomą daktaras, išvažiavo į Italiją, paskui norėjo grįžti į Vokietiją, tačiau jis negali dabar dirbti Vokietijoje, nes e, e, jisai pastaruoju metu buvo registruotas kitur. Tad turime šalinti tokias grinai nacionalinės kliūtis, kuriomis siekiama e, užtikrinti ribota prieiga prie nacionalinės rinkos ir mes e, turime rasti e, šitų problemų sprendimą, ypač turint omenyje, kad e, visoje Europoje reikia sveikatos sektoriaus specialistų ir jų judumą bei mainus reikia užtikrinti. Tai būtų tikslinga. Dėkuoju, ponė Kalimbach. Dėkuoju, pan pirmininkė. Tai, ką sakė ponė Grostet, yra visiškai racionalu ir aš manau, kad mes frakcijoje dar diskutuosime šito klausimu. Kol kas mums susidaro įspūdis, kad kol kas nėra garantijų kad e, kitose valstybėse narėse šių sektorių e, atstovai interesai būtų pakankamai gerai apginti. Komisijos atstovo e, pasisakymas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū visiems nariams už išsakytas nuomonės. Turbūt nenustepsite, girdėdami, kad Europos komisija džiaugiasi tuo, kad daugelis parlamentarų remia mus ir pripažįsta, kad sveikatos apsaugos paslaugos šiame pasiūlyme turi būti įrašytos. E, ponas Lyzė sako, kad Europos komisija e, turėtų peržiūrėti šią poziciją. Aš galiu jūs patikinti, kad tai bus ir net daugiau galėsim padaryti, negu jūs norite. Visų pirma, turime suprasti, kad medikai yra labai svarbi kvalifikacijų direktyvos e, apriepties dalis. Direktyva buvo peržiūrėta 2013 metais teisės aktų rengėjai, jūsų kolegos ir jūs patys parengėte direktyvoje procedūrą ir nustatėte taisyklės, kurios leido užtikrinti, kad šis reglamentas būtų adekvatus ir proporcingas. Techniškai jis turi tenkinti visus siekiamus tikslus, kad būtų galima apsaugoti žmonių sveikatą deramai. Tačiau nėra perlengta lasda siekiančio tikslo ir nėra sukuriama e, nereikalingų kliūčių. E, E, laisvam asmenų judėjimui, jaunų asmenų, jaunų diplomatų, diplo, e, jaunų absolventų galimybių gauti e, darbą. Kvalifikacijų direktyvoje numatyta procedūra buvo parengta kartu su valstybėmis narėmis. Valstybės narės beveik visos peržiūrėjo savo teisės aktus, nors aišku dar yra kai kurių profesijų ir kai kurių valstybių narių, apie kurias pakankamai informacijos neturime ir proporcingumas nėra įvertintas tai buvo su dabar galiojančiais teisės aktais, tai apėmė aišku ir sveikatos e, apsaugos medikų profesijas. E, šiuo metu e, mes svarstome gairias, kurias teikiame valstybės narėms ir stengiamės padėti joms įvertinti galiojančių teisės aktų proporcingumą. Matome, kad daugeliu atveju, net įskaitant medikų profesijas, valstybėms narėms buvo sunku uh, laikytis gairių, kurias mes pasiūlėme, arba jos galbūt negalėjo to padaryti ir e, jos atrodo nepakankamai laikėsi proporcingumo ir e, nebuvo galima pasverti, ar pasiūlymai e, nėra proporcingi su jų teisės aktais. Mūsų gairės buvo pagristos labai kruopščių teisingumo teismo išnagrinėjimų ir išvadomis. Teisingumo teismas daug kartų yra sakęs, kad turime reglamentą uh, E, pagal proporcingumą įvertinti ir sveikas apsaugos rytyje tas pats buvo padaryta. Šiuo atveju mes buvom labai atidus ir stengiamės valstybėms narėms suteikti būtinos informacijos apie šį procesą. Turiu pasakyti, kad tai nedavė tokių rezultatų, kokiu mes tikėjomės. Bet galų gale Europos komisija nusprendė pateikti pasiūlymą, kuris leistų įgyveninti struktūringesnį pasiūlymą. Vis tik tai e, nepakeičia abipusio vertinimo konteksto, jurisprudencijos. Iš esmės e, mes darome tai, kad Teisingumo teismas jau daug kartų yra nusprendęs, kaip jau sakiau, e, toks sprendimas yra priimtas ir e, medikų profesijos atveju. Tai nesukurs papildomos naštos valstybėms narėms. Kvalifikacijų direktyvos 59 straipsnė ES veikimo sutartyse yra labai aiškiai pasakyta, kad reglamentas turi būti proporcingas. Ir e, šiuo sprendimu mes būtent tą darome. Norime padėti valstybėms narėms, bandydami joms padaryti tam tikrą spaudimą, nes gairės nelabai pasiteisino. Ir dabar stengiamės padėti valstybėms narėms padaryti tai, ką jos privalo padaryti pagal sutartį ir pagal galiojančius antrinės teisės aktus, įskaitant ir sveikatos apsaugos paslaugas. Ar tai sukurs daugiau biurokratijos? Mes nemanome, kad taip yra. Ne viena valstybė narė, e, o tiesą sakant, visos valstybės narės taip elgesi, neįgyvendins teisės aktų, savų teisės aktų, nepasvėrė jų, atitiki, e, jų uh, ryšio su ES teisės aktais, jų teisės aktų tenkinimo. Mes tengiamės, kad valstybės narės suprastų, kokios taisyklės nustatytos. Mes nenustatome jokios procedūros. Mes sakome, kad valstybės narės turi tą padaryti. Jūs rengiate e, naujus teisės aktus, vadovaukite savo procedūromis, tiesiog atsižvelkite į tam tikrus kriterijus, atsižvelkite į visą eilę veiksnių, kuriuos nustatė Europos Teisingumo teismas. Taigi jokios papildomos naštos, jokios papildomos biurokratijos. Uh, E, tai e, nesukurs papildomos naštos ir e, profesijos praktikams, specialistams. Ši priemonė reiškia, kad teisės aktų rengėjas turi pasirūpinti, kad teisės aktai būtų įgyvendinti proporcingai ir tai turi tarnauti specialistams, tų profesijų atstovams. Mes nenorime apsunkinti jų gyvenimo, mes norime palengvinti jų gyvenimą ir palikti daugiau galimybių dirbti realų darbą, o ne biurokratinius, biurokratiškus dokumentus pildyti. Valstybės narės e, viską turi daryti proporcingai. Be to pasiūlyme yra labai daug saugiklių, jeigu galima tai pasakyti, tokių galimybių valstybėms narėms e, kaip kad numatyta dabartinėmis Europos Teisingumo teismo jurisprudencijos taisyklėmis, uh, numatyti savo ruoštų apsaugos tam tikrą mastą ir e, reglamentavimo mastą, tačiau tai turi būti daroma pagal proporcingumą, kaip jūs sakote, taip daug laiko jau taip yra ir nieko šiandien nesukuriam, nesunkiname gyvenimo valstybėms narėms, nebandome iš anksto apibriežti rezultatų, nenurodome, kaip reglamentuoti Tik tai įspėjame, kad e, kurdami reglamentus, pažiūrėkite, kokią įtaką jūsų reglamentai turės, pažiūrėkite, ar jie yra proporcingi, ar yra tenkinami teisingumo teismo nustatyti kriterijai, bandant suvokti, kas yra sisteminis proporcingumas. Taigi, iš esmės, šis pasiūlymas yra toks. Ir, kaip jau sakiau, nemanome, kad dėl to atsirastų papildomų problemų medikams. Ir e, mūsų nuomonė būtų labai gerai šią profesiją palikti direktyvos apimtyje Jeigu iškils kažkokių specifinių klausimų, tada Europos komisija bus pasirengusi tekstą pakeisti, pakoreguoti. Ačiū. Ačiū. O dabar žodis vėl pranešiai, poniai Grostit. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už mums perduotas nuomonės. Norėčiau atsakyti visus tos klausimus, kurie buvo užduoti. Džiaugiuosi, nes ta diskusija padės daug ką išsiaiškinti. Pirmiausia, noriu patikslinti, kad tai yra nuomonė dėl imko rengiamo pranešimų. Ponas Šuab yra šio pranešimo autorius, aš nekarto su juo bendravau ir galiu patvirtinti tai, ką kolega Peterlyzė jums sakė dabar. Ponas Šuab rink, laiksis tą pačią poziciją, kitaip tariant, siūlys netaikyti šios direktyvos e, sveikatos e, apsaugos specialistams. Kodėl? Todėl, kad e, aš žinau, kad šis klausimas nuolatos grįžta į mūsų diskusijų tvarkaraštį, o parlamente esu jau seniai ir tai, žin, tikrai galiu patvirtinti, kad tai vyksta nuolatos. Sveikatos apsaugos specialistai negali būti traktuojami kaip bet kuri kita profesija, kaip bet kurios kitos profesijos atstovai. Sveikatos apsaugos specialistai negali būti traktuojami taip pat, kaip, pavyzdžiui, prekybos ryties darbuotojai, nes mes kalbame, nes kalbame apie visuomenės sveikatą. Tai yra tas rytis, kurią labai tvirtai kontroliuoja kiekviena valstybė narė. Tad šių žmonių ir šių paslaugų negalima traktuoti taip pat, kaip bet kurių kitų paslaugų. Ir antra. Tie žmonės dirba labai specifinį darbą. Kalbėjome apie krūvį. E, Europos komisija sako, kad, na, faktiškai nieko mes čia naujo nesiūlom, viskas bus kaip buvo. Na, jeigu jau taip, tai kam iš viską nors siūlyti? Maničiau, kad jeigu siūlomas teisės aktas, jis turi turėti pridėtinę vertę. O šiaip nebūtina mūsų piliečiams sudaryti tokių įspūdžių, kad yra dar papildomų teisės aktų, kurie nieko nereiškia. E, mūsų piliečiai žino, kad sveikatos apsaugos darbuotojų yra daug, jie dirba labai svarbu darbą. Tad jeigu tas siūlomas teisės aktas nieko net neša naujo, kam be reikalo kelti nereikalingus klausimus, kam e, tuos žmonės, ta, tiem žmonėms kelti rūpešių papildomai. 59 straipsnėje direktyvoje dėl profesinių kvalifikacijų pažinimų viskas juk yra pasakyta, o Europos komisija jums sako, juk niekas nepasikeis. Na, iš tikrųjų, pasižiūrėkime tą 59 direktyvos straipsnį mano minėtos ir manyčiau, kad nereikėtų priešingai, negu sako Europos komisija, man atrodo, nebereikėtų papildomų biurokratinio krūvio. Ir čia norėčiau pasiremti šeštuoju straipsniu, Žaliųjų frakcijos kolega irgi minėjo e, tą straipsnį. Penktame straipsnė yra kalbama apie išimtis. Tačiau bus labai sunku, ką nors įrodyti, nes reikės e, įrodyti, kad kriterijų požiūrių viskas yra pagrista, kad tie šeštame straipsnė esantis kriterijai nebus pernelyg ribojantis. Taigi per, paskaitykite šeštąjį straipsnį ir pasižiūrėkite, ar žmonėms dirbantys sveikatos srityje bus laiko tos visus klausimus uh, peržiūrėti ir iškelti. Iš tikrųjų bus labai sunku taikyti teisės aktą. Komisija sako, kad nebus papildomų procedūrų, kad bus remiamas egzistuojančiais kriterijais, bet juk negalima neikti, kad siūloma nauja procedūra, nes reikės įdėkti bent jau tikrinimo procedūrą ir reikės tikrinti, kad kažkokia organizacija tuos tikrinimus atlieka. Galėčiau pasakyti taip pat ir GUE atstovui. E, mane nustebino tai, kad GUE atstovai E, labiau pasisako už liberalizavimą. Tuo tarpu laisvės teiktis egzistuoja, jį veikia visai neblogai. Norėčiau priminti tai, ką, ką tik tai sakiau, nes ne prekybos sektorius yra sveikatos sektorius, tai yra du skirtingi dalykai. Kainos juk nesumažės, nes žinome, kad valstybės narės labai reguliuoja šiuos e, sektorius. Kai pažįsti sveikatus čia dirbančių žmonių ir kai jau žinoma, kiek E, kokią administracinę naštą jie neša. Tie žmonės mums sako, kad tiek turime užpildyti dokumentų, e, nes kiekvienoje valstybėje narėje skirtinga tvarka socialinio draudimo srityje. Ir jeigu dar atsiras papildomų teisės aktų, jau mums sakoma, kad tai nieko ypatingo net neš, tad pabandykit iš jų pozicijų įvertinti tą situaciją. Aš manau, kad būtent taip ir sukūriamas būtent euroskepticizmas. Nes susidaro įspūdis, kad ES ir ES komisija, kad pateisintų savo egzistavimą, siūlo papildomus teisės aktus. O aš manau, kad reikėtų elgtis atsargiau, nes jau juk egzistuoja teisės aktai šioje srityje, kurie leidžia valstybėms narėms turėti tam tikrą lankstumą. Europos komisija sako, na taip, yra tokių valstybių narių, kur neveikia viskas teisingai, bet juk dėl vieno ar vienos, vieno ar kito probleminio atveju negalima primesti taisyklių 27 valstybėms narėms. Tai nebūtų logiška. O norėčiau, kad Europos komisija mums pasiūlytų gairias. Man atrodo, tai būtų daug efektyvesnė priemonė. Na be abejo, dirbsiu kartu su kitais šešėliniais pranešėjais, e, pažiūrėsiu jų, peržiūrėsiu jų pateiktus pakeitimus ir manau, kad pasieksime visiems rimtinos geros pozicijos. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Pagal savo darbų tvarkaraštį turėtume pasakyti štai, kad Liepos 7 pakeitimai, pakeitimų teikimų terminas iki 11 valandos, 28 rugsėjo balsuosime komitete, IMKO komitete balsavimas vyks lapkričio 20-21 dieną. O dabar keliaujame prie kito mūsų darbo tvarkės klausimų. Ar tai yra energijos iš atsinaujančių energijos šaltinių vartojimas, Bas Eichhaut tai yra pranešėjas. Norėčiau suteikti žodį jam iš karto ilgiau nebedelstamas. Prašau, ponia Eichhaut. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū, ponia pirmininkė. Šis dosie yra iš žiemos paketo kurį Europos komisija pristatė praėjusiu metu pabaigoje. Matėme, kad šis dosie yra labai didelis, perinant nuo energijos efektyvumo link atsinaunančių energijos šaltinių rinkos sąrangos. Ir pagal šį pranešimą šiam komitetui tenka išskirtinė kompetencija, kalbant apie tvarumo kriterijus apie biologinį kūrą ir biomasę. Prie šių klausimų pereisiu vėliau. Bet pirmiausia, kaip e, aplinkosaugos komitetas, mes turėsim pasinerti į e, atsinaujinančių kūrų skatinimą. Dokumentą apie tai renksime, nuomonė įtre komitetų, jis yra pagrindinis. Didysis klausimas yra toks, kokius tikslus ES išsikels dėl atsinaujinančio energijos šaltinių. Visi žinome, kad Europa išsikėlė 20 procentų tikslą 2020 metams. Panašu, kad Europa jį įgyvendins, nors ir ne visos valstybės nacionalinius tikslus įgyvendins. Viena iš valstybių, kuri susiduria su sunkumais, yra mano šalis, Niderlandai. Vis tik turime kelti klausimą, kaip atnaujinti atsinaujinančius energijos, kaip propaguoti atsinaujinančius energijos šaltinius vėliau. Labai svarbu suprasti, kad atsinaujančių energijos šaltinių direktyva iki 2020 metų e, pasitarnaus labai aktyviai tokių e, energijos šaltinių skatinimų Europoje. Ką tik e, domėjausi padėtimi Niderlanduose ir matau, kad jeigu nebūtų buvę atsinaunančio energijos šaltinių direktyvos, nebūtų Niderlanduose pasirašyta energijos sutartis, kuri dabar skatina yra e, atsinaunančio energijos šaltinių naudojimo varomo jėga. Taigi ta direktyva nepaprastai svarbi. 2020 metams išsikelti tikslai reiškia, kad kiekvienais metais 5 procentais padidės mm, atsinaunančio energijos šaltinių naudojimas iki 2020 metų. Jeigu laikysimės Europos komisijos pasiūlymo, kuris teigia, kad 27 procentai turi būti nusistatytas, tai po 2020 metų e, turės sumažėti atsinaujinančio energijos šaltinių naudojimas nuo 5 procentų iki 1 procento. Tas e, procentas mažėja, nors žinome, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai e, tampa vis labiau konkurencingi ir jeigu pažvelgsime ateities energijos planus, tai toks vaizdas nebus sveikintinas. Todėl mes tokių pasiūlymų negalime remti, turime išsikelti toliau siekiančių tikslų ir galiu pasakyti, kad be abejo yra pora studijų atlikta ir ECOFIS ir vienos technologinių institutas priėmė prieš dvi savaitės įdomias tyrimų išvadas, kuriuose labai aiškiai pasakyta, jeigu ES išsikels mažesnius negu 35 procentų atsinaujančio energijos šaltinių tikslus, Europos Sąjungoje e, e, bus skatinamas investicijų į atsinaujančius energijos šaltinius mažėjimas. Tai yra priešinga tam, ką e, ponas Junkeris teigia, kalbėdamas Europos komisijos vardu, kad Europa turi tapti atsinaujančių energijos šaltinių lyderė. Jeigu norime tapti pagrindinė atsinaujinančių energijos šaltinių vartotoja pasaulyje ir skatinti investicijas į tokius šaltinius po 2020 metų, turime kažką keisti, nes mano nuomonė komisija daro kažką ne taip. Deja, mes pakoreguoti nieko negalime, nes aš žinau, kad tada Europos komisija kreipsis į tarybą dėl išvadų 2000. E, 14 e, metų tarybos išvados bus cituojamos ir mes tarnautojai neturim tapti tarybos e, tarnautojais, mes esam parlamentas. Uh, E, ir vienos ir ekofis atlikta studija rodo, kad investuotojams būtų geramas, geras duodamas signalas, jeigu atsinaujinančio energijos šaltinių tikslas siektų 45 procentus. Ir toks tikslas būtų įmanomas, jeigu jis būtų suderintas su energijos efektyvumo tikslu e, siekiančiu 40 procentų. Envi pranešėjai mes šitą pasiūlėme padaryti. Jeigu norime, kad mūsų dosie būtų nuoseklus, Tai 40 procentų energijos efektyvumas ir 45 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių tikslas būtų nuoseklus ir todėl pranešėjas e, čia siūlo 45 procentus. Aš kviečiu visus pažvelgti į studijas, e, kurios uh, E, tuos skaičius patvirtina. Be abejo, po to pradėsime diskutuoti apie nacionalinius tikslus. Aš įsivaizduoju, kad tai bus iš viena rimčiausių diskusijų ITRE komitete šioje sesijoje, bet man atrodo, kad nacionaliniai tikslai yra reikalingi, kad galėtumėm e, išjudinti inovacijas visose valstybėse narėse. Taip perinu prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir tvarumo kriterijų. E, pirmininkė, kiek aš dar galiu kalbėti, nes e, vieną minutę? Šis diskusija labai svarbi, ponė pirmininkė. Tada kalbėkit dvi. Jau mano laikas eina, tada aš stengsiuosi labai greitai kalbėti. Aš maniau, kad man daugiau laiko šiam dosiai aptarti yra skirta, nes reiktų daugiau laiko. Visų pirma, diskusija dėl pirmosios kartos. Europos komisija siūlo, kad palaipsniui būtų perinama prie 3,8 procentų e, viršutinės ribos iki 2030 metų. Aš siūlau tos skaičius nekeisti, bet man atrodo, kad šis komisijos pasiūlymas yra per daug tiesmukiškas. Nėra atskiriama e, pažangus ir nepažangus biologinis kuras. Todėl aš siūlau įdėkti, pasiūlyti tiesioginių pakeitimų dėl tvarumo kriterijų. Aš noriu tarp kitko tik tai pasakyti, kad šis komitetas ką tik priėmė uh, E, mažai taršių transporto priemonių mobilumo ataskaitą. Ir 20-ame kompromise e, mūsų komitetas pasakė, kad mes norime netiesioginio žemės paskirties e, pakeitimo. Žmonėms, kuriems tai atrodo problematiška, turėtų pagalvoti kad, apie tai, kad komitetas jau yra prieėmęs atitinkamą kompromisą. Būkim nuseklus. Be to, šis parlamentas daug kartų jau yra uh, E, reikalavęs, kad palmių aliejus nebūtų naudojamas kaip biologinis kuras. Žinia, mes parlamentas negalim pasakyti, kad nenorim palmių aliejus, nes e, pasaulio prekybos organizacija tada e, pradėtų prieštarauti iškiltų daug interesų konfliktų. Geriau mes turim kalbėti apie kriterijų sugriežtinimą ir tada automatiškai e, palmių aliejus iškristų iš sąrašo ir pereitumėm prie pirmosios kartos e, biodizelino. E, galimybių ir paliktumėm tada galimybių pirmosios kartos bioetanoliui plat, e, plat, platesniam jo naudojimui. Ir turime reikalauti, kad Europos komisija atskirtų gerą ir blogą biokūrą ir mes turime kalbėti apie e, žemės paskirties keitimą biologinio kūro labui ir tų keitimo kriterijų pakeitim, pakoregavimą. Uh, dėl pažangaus biologinio kūro. Jeigu pažvelgtumėm į transporto ateities perspektyvas, suprastume, kad reikia sąžiningos konkurencijos e, skatinant e, elektrą ir biologinį kūrą, jų naudojimą. Skila, did, kila didelis klaustukas dėl keleivinio transporto, bet lygiai taip pat turim galvoti apie sunkiasvorius automobilius ateityje. Kuo jie bus varomi - biologiniu kūru ar elektra? Uh, Čia mes atsakyti negalime, todėl aš siūlau, kad išsikeltume tą 6,8 procentų tikslą, kuris užtikrintų sąžiningą konkurenciją tarp biologinio kūro ir elektros. Taip duotumėm labai aišku signalą pažangaus biokūro gamintojams. Mes į tikslą šį turėtumėm įtraukti ir aviaciją. Tai yra reikalinga, nes būtent bio, aviacijoje pažangus biokūras turės būti naudojamas, nes čia toks biokuras e, suvaidintų gyvybiškai svarbu vaidmenį. Ir jeigu aviaciją įtrauktumėm, mes padarytumėm labai didelį žingsnį priekį. Taip pat labai svarbu žinoti, kad įžymusis devintasis priedas susilaukia labai daug kritikos iš maisto pramonės, chemijos pramonės. Jie sako, kad mes pasinaudojame kai kuriomis sudėtinėmis dalimis, kurios yra naudojamos e, chemijos tikslams ir dabar devintame priedė jie yra įvardinami kaip e, pažangaus biokūro elementai. Taigi mes turim kalbėti apie bioekonomikos konkurenciją. Ir aš dabar siūlau, kad mes įtrauktumėm kriterijus dėl netiesioginių emisijų. Taip mes užtikrintumėm, kad tos e, tam tikrų sudėtinių dalių panaudojimo galimybės, kurios e, yra chemijos pramonė, yra pasitelkiamos, e, būtų ribojamos. Pa, e, pritaikius netiesioginių emisijų kriterijus. Aš čia kalbu apie palmių aliejų, apie melasą. Tai yra vienas iš e, skaudžiausių klausimų diskusijose. Baigdamas dar galiu pasakyti, kad mes turime biomasę. Čia Europos komisijos pasiūlymas yra labai menkas. Pažiūrėkime, kokia juridinė bazė parengta. Vienas dalykas yra aiškus. E, medienos e, palečių importavimas biomasiai turėtų būti rašytas, nes dabar komisijos e, nėra įtraukta e, šio dalyko. Ir jeigu mes turim galvoti apie atliekų ir e, likučių panaudojimą, tai turime galvoti, kaip juos įtraukti į savo tikslus, nes dabar jie dar nėra įrašyti. Pažiūrėkime į skaičius ir pamatysime, kad dabar uh, yra tik 50 procentų tokių atliekų panaudojama. Pagalvokime apie tai, kad e, teisingos sudėdamosios dalis būtų naudojamos biomasiai. Aš turiu šiek tiek sutrumpinti savo pasisakymą, bet jau čia baigsiu. Uh, Žinau, kad ši diskusija labai svarbi, bet man atrodo, kad vis tik turim tam tikros disciplinos laikytis komitete. Dabar žodis pranešėjams pirmiausia. EPP Marijana Petir. Keturios minutės. Hvala, gospodine predsjedniče. U kontekstu obaveza preuzetih ratifikacija... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Paryžiaus susitarimo prievalių kontekste ir taip pat turint omenyje ES e, kovos su klimato kaita bei energetikos tikslus, valstybės narės turėtų e, apibriežti bendrus tikslus dėl atsinaujinančių energijos šaltinių E, laikotarpį iki 30 metų. Taip pat e, numatyti tokius tikslus, kurie būtų realistiški, kalbant apie įprastinį e, kūrą, tai tai, kas yra daroma tame sektoriuje, siunčia blogą signalą in, investuotojams. E, Akivės narės turėtų e, iki 30 metų bio kūro procentą e, fiksuoti 7 procentų lygmenių. bei imtis atitinkamų priemonių dėl žemės naudojimo. Kalbant apie transporto sektorių, turi būti numatyti atskiri tikslai geležinkeliui ir sausumos transportui. Ir iki 30 metų tie tikslai turėtų apimti visus kūro gamintojus ir turėtų būti ambicingesni negu komisijos siūlomi tikslai kuomet kalbama apie energijos suvartojimą iki 21 metų ir po 21 metų, atsižvelgiant į valstybių narių specifiką, tai, šitie, e, tai valstybės narės turi turėti galimybę priimti sprendimus dėl biokūro naudojimo, skistų, skisto biokūro naudojimo e, procento. Ir e, taip pat reikėtų atsižvelgti į netiesioginį e, žemės klipų panaudojimą. Taip pat e, yra būtina numatyti išlygą. Dabar kalbant apie pašarą, tai Čia kalba sukasi apie 50 procentų GMO, kurių mes nepageidaujam. Alternatyva galėtų būti e, kūro gamyba iš kitokio pabudžio e, biomasės. Na, aš e, palankiai žiūriu į biomasai taikomus e, kriterijus, tačiau tai neturėtų didinti e, administracinės naštos ir e, turi apimti visą plotą skiriamą biomasiai, kadangi tai susijęs su ES kompetencija, tai mums nepriimtina, kad ES prašo iš miškų savininkų e, informacijos susijusios su jų e, vykdoma valdysena, Aš pateiksiu savo pakeitimų šitais aspektais. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas Džolainen. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš sutinku su teiginiu, jog tai yra labai svarbi tema ir turime, kaip sakė pranešėjas, turėti pakankamai laiko diskutuoti. Uh, apie šitos aspektus. Kai kurie aspektai yra labai sudėtingi ir mes turime aiškiai suprasti, kur link mes judame. Aš e, pritariu pranešėjo išeities taškui. 27 procentai iki 30 metų yra pernelyg e, neambicingas tikslas, tai yra business as usual, tai reiškia, kad niekas iš esmės nesikeis. E, mes turime didinti tą tikslą, o kiek jį didinti, tai turime aišku apie tai kalbėti, diskutuoti. Buvo pasakyta, kad norint pasiekti Paryžiaus tikslus, tai e, iki 30 metų turime numatyti bent jau 40 procentų tikslą. Pranešėjas kalba apie 45 procentus, aišku, reikėtų, e, tyrimai gali patvirtinti arba paneigti E, viską, bet aišku, kad e, turi būti daugiau negu 27 procentai, tai mes pasakytume iš 40 procentų e, tikslą. Taip pat turime siekti, kad nacionalinių lygmenių būtų taikomi privalom pobūdžio tikslai iki 21 metų, nes neprivalomi tikslai reikš, kad kai kurios valstybės narės imsis priemonių, kai kurios nesijims. Turime siekti, kad tikslai būtų privalomi. Uh, Komisijos pasiūlyme taip pat e, kalbama apie priemonės vartotojams, taip pat apie energijos e, tam, tam, vartojimo e, remimą, apie didesnį remimą energijos pagamintos iš atsinaujinančių energijos šaltinių turime eiti tą linkmę. Toliau dėl biomasės. Biomasė, aišku, suvaidins svarbu vaidmenį, tačiau čia turi būti užtikrintas tvarumas. Yra nepriimtina, kad biomasė būtų naudojama tik, pavyzdžiui, tik tai e, šildymui. Biodegalai, biokūras Aš užsijimu aplinkosaugos klausimais jau ne pirmus metus. Buvo manoma, kad e, biodegalai, anksčiau buvo manoma, kad tai yra visų problemų sprendimas, dabar manoma, kad tai yra blogas dalykas. Teisybė yra kažkur viduryje. Biodegalams mums reikia tvarumo kriterijų, nes e, biodegalai prisideda prie kovos su klimato kaita tada reikėtų skirti teigiamus ir neigiamus biodegalus, pirmos, antros kartos biodegalus, taip pat turėtume atskirti pirmos kartos biodegalus, kalbama apie e, biodizeliną iš e, sojos. Tai ne pats geriausias dalykas, tuo tarpu etanolis pagamintas iš tam tikrų augalų būtų visiškai priimtinas. Tad e, mes turime galvoti apie šitos aspektus ir e, E, pasirinkti. E, kalbėtojas kalbėjo apie netiesioginę, apie žemės paskirties keitimą ir apie kai kuriuos tiesioginius kriterijus, galbūt jisai galėtų detaliau pakomentuoti tai, bet, bet jeigu bus nieko nedaroma, tai po 25 metų galbūt nieko nebeliks. kalbant apie biomasę. Iš devinto priedo čia turėtume išbraukti kai kurias medžiagas, tačiau jeigu mes e, sumažinsime slengsti iki vieno megavato, tai galbūt uh, Tai yra per daug. Komisija buvo numačius 20 MW, aš siūlyčiau 5 MW, nes e, tie įrenginiai turi būti, turi rūpėti mums. Yra daug įrenginių, kurie ES naudoja amerikietišką medį. Tad e, būtent šiais aspektais pasiūlysime pakeitimų. Dėkuoju. Kitas E, kita, pranešė, kita kalbėtoja ponė Višnievska, EKR frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pas ir ponai, aš e, manau, kad e, pranešimo projektas yra ambicingas, gal kartais per daug ambicingas. Aš turiu kai kurių komentarų, pradant nuo pirmojo aspekto pranešėjas daro tai, ką parlamentas e, paprastai daro. Tai yra čia e, siūlomas tam tikras labai aukštas tikslas ir paskui neįmanoma jo pasiekti ir tuo būdu niekur nenueinama toliau. Valstybės narės e, pasisakys prieš jį. Nes parlamento pasiūlyme minimas 30 procentų tikslas, mūsų pranešėjas nori 45 procentų plus turėtume pridėti nacionalinius tikslus ir aš negaliu su tuo sutiksti. Kita labai kontroversiška problema yra ta, jog nuomonės projekte yra diferencijuojama bioenergetika, žemės ūkio sektoriaus ir miškų ir e, energija gaminama iš atliekų. kitas e, e, pranešėjas e, pasako už kitas rušis, galbūt mes turėtume dary, daugiau priemonių imtis, kad būtų didesnis veiksmingumas naudojamas tas energijos rušis, tačiau, jeigu aš teisingai suprantu, energija gaminama iš žemės ūkio sektoriaus žaliavų ir miškų bus eliminuota po 21 metų, mes negalime su tuo sutikti. Aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 30 pakeitimą, kuriame sakoma, kad pradant nuo 21 metų mes turėtume neberemti energijos gaminimo iš komunalinių atliekų. Tai ambicingas tikslas, tačiau ar jis yra įgyvendintinas, man atrodo, kad vargu dabar daug tokių atliekų yra deginama ir neįmanoma uždaryti tas deginimo įstaigas, tad geriau naudotume tą energiją, nes vis tiek jinai, tos žalimos bus deginamos, nors aš suprantu, kad tai nėra pats geriausias būdas gaminti energijai. Mes turėtume galbūt e, įtvirtinti daugiau racionalumo metodologinių požiūrių. Aš labai džiaugiuosi dėl 36 pakeitimo. Ten yra sakoma, kad valstybės narės turėtų remti e, geoterminę energetiką be kita ko. Tai man tai labai patinka. Aš pateiksiu pakeitimus, kurie susijęs mano minėtais aspektais ir didžiausią dėmesį skirsiu biokūrų ir biomasiai. Dėkoju. Kita kalbėtoja, ponia Hautima išaldė frakci... panas Hautimai iš Aldė frakcijos. Dėkoju, aš nesu šešėlinis pranešėjas, kalbėsiu kolegos vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas. Noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Ir e, mūsų šešėlinis pranešėjas pritarė, kad e, dėl atsinaudinčių energijos šaltinių ES ambicijos yra esminis dalykas, jų gyvenimas esminis dalykas, jeigu norime pasiekti išsikeltų tikslų. Aišku, mes Visada pasakėme už tai, kad 2030-aisiais bent e, trečdalis tų degalų turi būti iš atsinaujinančių šaltinių. E, tokia pozicija yra EPP, bet nežinau, kiek tai yra įgyvendinama. E, svarbu atsižvelgti tai, kaip viskas vyksta Europos Sąjungoje. Manyčiau, kad reikia iškelti nacionalinius tikslus, prieš iškeliant europinius tikslus, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir Mm, toks susidaro jausmas dėžavių, kažkur girdėta viskas. Tekstas ne mano, sako kalbėtojas, a, tekstas kolegos. Dėl pirmos kartos biokūro iškelti pastebėjimai, tvarumo kriterijai ir įluk nuostados tos pačios kaip prieš dešimt metų. Esame girdėję visą tai iš mūsų diskusijų dėl įluk direktyvos. Tai štai, tų klausimų tebėra tiek pat daug. Ir pirmos kartos biokūras nepadės pasiekti tos, tų išsikeltų tikslų. Ir štai šiandien galėčiau pritarti pranešėjų tik tai siekiui sumažinti proporcingai žemės plotus skirtus tos kartos biokūrų auginimui ir pasitelkti naujos kartos biokūrą. Reikėtų taip pat įvesti skirtingas skaičiavimo sistemas Jeigu kas dviejus ar penkius metus norim diskutuoti apie tą patį, taip gali nutikti, manau, kad tai nebus rimtas žengimas pirmin. Bet aišku, krypti pakeisti absoliučiai yra sunku. Valstybės, ko gero, turėtų e, ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Daug buvo diskutuojama apie tai, kaip sumažinti CO2, kalbant apie naujo biokūro naudojimą. Tai be abejo yra teoriškai įdomi diskusija, tačiau ką tai reiškia praktiškai, ar tai kiek tai bus susijęs su įluk. Ir man atrodo, dar apie tai turime padiskutuoti frakcijoje, skaitant ir manąją. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kitas kalbėtojas yra iš FDD frakcijos. Votas Pedičinį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Be abejo, mes pritarėme šiam pranešimui kurį parengė kolega Eikaut. Tai atitinka ES projektus, nes ES nori būti lyderiai atsinaujinančių energijos šaltinių srityje. Siekiai be abejo labai plataus užmojų. Iškastinio kūro, ko gero, nežys atsisakyti visai. Atlikas turėtų būti e, deginamos be abejo, nežinau, ar jas galima laikyti atsinaujinančių energijos šaltiniu. Mes pasisakome. Mes pasisakome labiau už iškastinį kūrą. Be abejo, žiedinė ekonomika turėtų būti susijusi ir su saulės baterijų naudojimu, taip pat su vėjo jėgainėmis būtent atkreipti dėmesį į energijos taupimą ir elektrifikuoti transportą. Bioinžinerija taip pat gali suvaidinti šiame kontekste reikšmingą vaidmenį, bet tik tada, jeigu bus apsiribota atliekomis ir atliekomis nuo kitų gamybos procesų, jeigu tų atliekų negalima panaudoti kaip kokiems nors kitiems dalykams. Būtent dėl to medžiagų sąrašas, kurios sudaro E, biokūro, pažangaus biokūro žaliavas mus šiek tiek nustebino. Ypač dėl tų medžiagų, kurias galima panaudoti kitiems pramoniniams tikslams priešinams medžiagoms galiausiai tampant kūru. Manau, kad reikia panaudoti e, palaipsniui tas atliekas, tai tradicinis biokūras šiame kontekste e, bus susijęs su žemės paskirties keitimų į lūk vadinamasis dokumentas ir manome, kad tai bus sunkiai gyvendinamas dalykas, nes iškastinio kūro lobistai yra labai galingi, mes tai žinome. Tačiau tai nesutrukdys mums paprašyti, kad valstybė kiekviena narė gautų privalomus tikslus 40 procentų e, atsinaunančių šaltinių energijai gaminti, naudoti iki 2030 metų. Tai mums padės uh, kurti visuomenę, kuri naudos iki nu, nuo 2040 metų atsin daugiau atsinaujinančio energijos šaltinių. Ačiū. Periname prie komitetų narių pasisakymų. Kiekvienam po dvi minutės pasisakymų skiriu. Ponas Bolcų pirmiausia. Elnök úr, köszönöm a szót. Ačiū, pirmininkė. Europos komisija vieną dalyką pripažino. 27 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių tikslo nebus galima pasiekti iki 2030 metų, todėl direktyvą reikia peržiūrėti, kad mes galėtumėm tą tikslą įgyvendinti. Aš su tuo sutinku. Europos parlamentas pasiūlė 30 procentų, tai jau labai ambicingas siekis, o pranešėjas nori tą skaičių dar padidinti. Mes jisai sako, galim daryti, ką norime, jis teisus, bet būtų gerai, kad mūsų e, norai ir tikslai būtų realistiški ir ateityje galėtumėm juos paversti realybę. Kai kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius, mes visuomet sakome, kad e, mes turime sukurti ekonomiką, kuri leistų taupyti energiją, kurti darbo vietas ir panašiai. Vėjo ir saulio, saulės energija, jos iš tikrųjų yra saugesnės negu brandolinė energija? Ar tai iš tiesų yra ekologiška energija? Ir e, tada mes tik tai galime klausti, kam, kas iš to pelnosi? Pažiūrėkite komisijos dokumentus. Iki 2030 metų, jeigu įgyvensim 27 procentų tikslą, tai mums kainuos 250 milijardų eurų. Ir tai yra pusantro karto daugiau negu Europa per metus išmokų suteikia. Jeigu 27 procentai tiek kainuoja, tai kiek kainuos 45 procentai? Mes esame Europos parlamento aplinkos apsaugos komitetas ir visuomet kalbame apie atsinaujančius energijos šaltinius. Taisi tai būtų tas e, stebuklingas sprendimas, mes visuomet pozityviai vertiname atsinaujančius energijos šaltinius. Ir nors aš sutinku su tikslu, kad jis būtų paverstas dar drąsesniu, nemanau, reikia, kad reikėtų taip daryti. Valstybės narės nebegalės panešti tokios naštos. Taigi aš norėčiau, kad čia diskusija šiek tiek iš kitos pusės būtų pažvelgta. Pone Jetanmaki. Kiitoksia. Tahdon myös kiittää. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti e, pranešėjui už tai, kad jis e, šią temą kelia. Jaučiame didelį spaudimą ir norą pakeisti komisijos pasiūlymus. Akivaizdu, kad pranešėjas išsikėlė labai drąsių tikslų ES klimato e, tikslams įgyvendinti, tačiau aš bijau, kad pasirinktomis priemonėmis ES galimybės pasiekti tikslų tik sulėtės klimato kaitos mažinimo srityje. Mes e, kalbame apie atsinaujančius energijos šaltinius e, iš e, tvarumo kriterijų perspektyvos. Tačiau suprantame, kad 45 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių siekis e, yra vargu ar realus, nes komisijos pasiūlymas yra žymiai mažesnis. Būtų gerai, jeigu tikslai būtų uh, E, padidinti, bet pagalvokime apie įvairiausią, įvairiausias kūro rūšis, įskaitant biokūrą. Ir e, jeigu viskas bus gerai daroma, tai tokių kūrų bus galima pasinaudoti. Tai kelia nemažą susirūpinimą ir be to e, pats tvarumas čia yra interpretuojamas tarsi susiaurinta tvarka, prasme. Taip sumažėja galimybės biologinį kūrą ateityje daugiau naudoti. Kalbame apie naujų rūšių biokūro naudojimą. Ir iš tokio biokūro būtų išskiriama žymiai mažiau CO2. Taigi, pirmosios kartos biologinis kuras pamažu turi būti, e, turi išnykti. Suprantame, kad staiga to padaryti nepavyks. Turime galvoti apie moderniausias inovacijas ir moderniausius mokslinius tyrimus, kad būtų išrastas, išrasta nauja biologinio kūro karta. Ir e, akivaizdu, kad taisyklių tam nustatyti ne visuomet įmanoma. Mano valstybėje Suomijoje yra vienas, yra labai daug problemų dėl vieno tikslo įgyvendinimo. Mes nežinome, ar galėsime įtraukti šios reikalavimus į kai kurias e, mūsų gyvenimo sritis. Taigi būtų labai gerai, jeigu pagalvotumėm apie miškininkystės e, panaudojimo potencialo geresnį išnaudojimą Suomijoje. Šia prasme, turime šiek tiek plačiau pažvelgti į biokūro naudojimą Europoje, kad pasiektume bendrųjų tikslų. Man atrodo, kad tai, kaip mes kalbame apie atsinaujančius energijos šaltinius, ne visuomet yra teisinga. Ir turime ieškoti sprendimų, kurie būtų pagristi rinkos dėsniais ir kurie leistų skatinti tokių kūro naudojimą. Toliau kalbėsiu angliškai, aš tikiuosi, kad mes galėsime pasiekti mūsų tikslų. Ačiū. Thank you very much. Ačiū. Toliau panas Lyze. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hat... Dėkui, mane pirmininkė. E, Jean-Claude Juncker buvo išrinktas Europos komisija, tačiau prieš tai jisai yra pasisakęs už ES e, lyderiavimą atsinaujinančių energijos šaltinių srityje. Aš e, Taip pat mačiau komisijos, skaičiau komisijos pasiūlymą šito klausimo ir esu nusivylęs. 27 procentai nėra pakankamai ambicingas tikslas. Gaila, kad 27 procentų tikslas e, numatytas, reikia jį pasiekti, bet ten nesakoma kaip. Manau, kad komisijos pasiūlymas turi būti patobulintas ir jis turėtų priartėti prie Junkerio pareiškimo, bet e, kita vertus turime būti realistai. Turime, turiu pripažinti, jog aš nepalaikau pranešėjo, 45 procentų tikslas yra nerealus, mes jo nepasieksime, aišku, gaila, nes nacionaliniai, kad taip, kad taip, kad taip bus, nes valstybės nepalaikys to, turime galvoti apie kitus sprendimus. Aš pasisakau už energijos e, veiksmingumą. Manau, kad kartelę čia turime kelti pakankamai aukštai. Atsinaujinantis energijos šaltiniai kelia problemų. Aš e, nenoriu ilgai komentuoti biomasės aspekto, nes tai ir taip aišku. Mano apygardoje daug diskutuojama apie vėjo jėgainės, tai yra taip pat e, nebūtinai e, panacėja, tad turime žiūrėti kitur, turime ieškoti vidurio kelio ir turime numatyti tam, tam tikrą e, realistinį lygį. Valstybės narės kai kurios sako, kad reikėtų mažiau nei 20 5 e, procentų, bet galbūt galima būtų susitarti e, dėl kompromisinio varianto apie 30-33 procentus. Bet aišku, reikia taip pat aiškiai apibriežti, kaip e, bus pasiektas tas tikslas, nes jeigu tikslas nebus pasiektas, tai tos valstybės, kurios dėjo daugiau pastangų, neturi nukentėti. Reikia uh, Taip pat numatyti aiškus kriterijus, kad tos valstybės, kurios neįvykdys to tikslo, e, turėtų už tai atsakyti. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas. Panas Gryba. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tarp ambicijų ir realybės reikėtų teisingai pasirinkti. Bas Aikaut kalbėjo apie 45 procentus atsinaujančių energijos šaltinių ir man atrodo, tą skaičių reikėtų šiek tiek peržiūrėti. Ieškoti teks visiems bendro vardiklio, kad rastume sutarimą. Manau, kad Peter Lize požiūris yra racionalus, reikėtų rasti tą tokį minimalų lygmenį, minimalų bendrą, bendrą vardiklį, bet skatinti taip pat siekti daugiau. Uh, E, jeigu individualios valstybės narės gali tai daryti. Kalbant apie pirmosios kartos kūro, kaip sakė e, Bas Aikaut, turėtume, buvo sakyta, dalinti pirmosios kartos biokūrą ir, ir biokūro naudojimas išvelgiant į, į luk nuostatas. Ir man atrodo, kad tie kriterijai yra atitinkami, ypač, jeigu, ypač kalbant apie bioetanolį ir biodizeliną. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad informacija, kai sakoma, mes mažinsim pirmos kartos biokūro naudojimą, yra signalas tam tikras. Tai yra informacija verslui, kad mes atsitraukiam nuo šių projektų. Tačiau norint užtikrinti tvarę žemės ūkio gamybą, mes juk turime žinoti, kokia yra mūsų žemės ūkio gamybos struktūra. 80 procentų yra skirta maistui, maistinėms kultūroms auginti. E, ir čia be abejo tenka kalbėti apie e, žalinimo politiką. E, o štai cukriniai runkeliai, rapsai yra šansas mums geriau subalansuoti mūsų produkciją tai yra visiškai naudinga, e, kuriant šaltinius pirmos kartos biokūrui. Na, iš tikrųjų, ta mažiau tokia ribojanti linija, kurią išdėstė projekto teikėjas, yra šiek tiek palankesnė mums ir, sakyčiau, tai yra tie, tie dalykai, tas dalykas, kurį bus galima įvertinti teigiamai. Antra, turime prisiminti, kad uh, biokūro gamyba iš rapsų reiškia, kad iš rapsų sieklų, tai reiškia, kad mes gaminame, auginame e, baltyminės kultūras, kad mums reikės genetiškai modifikuotų šio pobūdžio pašarų įsivežti mažiau. Kiekvien, iš kiekvienos tonos 600 e, kg gaunama biokūro, o visa kita yra baltyminiai pašarai. Ir Visą tai, kaip jau sakiau, padės mums e, mažiau importuoti genetiškai modifikuotos sojos. Na ir paskutinis dalykas būtų susijęs su aviacijos sektoriaus įtraukimu. Kai kalbame apie biokūrą, turime pasižiūrėti, kas vyksta Amerikos rinkoje. Jie netgi norėtų biokūrą siūlyti naudoti kariuomeniai. Manau, kad į tai turime pradėti žiūrėti šiek tiek kitaip. Na ir paskutinis dalykas, labai džiaugiuosi tuo, kad mes e, tuo pačiu stiprinsime ir nuostatą susijusią su vartotojais, nes jie pirmiausia vartoja energiją. Tai padės diversifikuoti gamybą, vartojimą ir bus, manyčiau, atsiras tie renginiai, kurie bus mums visiems palankus. Ačiū. Kolega Daly pirmia, dar turės žodį. Prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Na, iš tikrųjų, Europos Sąjunga negali atsisakyti 2010 metų ambicingų tikslų, kalbant apie transportą ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Jeigu norime tinkamai pasiekti COP21 prisimtų įsipareigojimų ir visos eilės kitų įsipareigojimų, jeigu turime CO2 iš metalų sumažinti, e, jeigu būtinai turime siekti 2030 metų tikslų nustatytų atsinaujinančių energijos e, šaltinius rytyje tinkamai pasiekti. E, aš manau, kad šie dalykai yra esminiai. Pirmiausia, svarbu, kad tikslai būtų saistantis, 30 e, metams, kad būtų sąlysantis tikslai numatyti transporto sektoriui atsinaujančiam atsinaujantiems energijos šaltiniams, aviaciją reikėtų taip pat įtraukti iš jų tikslų siekimą, tačiau kartu šalia to turime padidinti skaidrumą dėl to, kokio tipo biokūras yra teikiamas e, nacionalinių lygmenių ir ES lygmenių, visoje ES. Kol kas to, ta informacija neteikiama. Man atrodo, kad reikėtų taip pat atsisakyti netvaraus palmių aliejus naudojimo dizelino gamybai. Man atrodo, turime taip pat e, pasisakyti už pažangesnio biokūro gamybą, nes tai ateityje padės sumažinti CO2 iš metalų. Kai kalbame apie naują, e, naujus kartos biokūrą, turime pasakyti, kad jo gamyba turi būti tvari, rinkos e, turi taip pat įvertinti e, šio, bio, šį, šios siūlymus, tas biokuras turi būti tvarus, turi būti efektyviai pritaikomas. Dar sakyčiau, kad reikėtų apibriežti, kas yra pažangus biokuras. Ir galbūt reikėtų, reikėtų persižiūrėti 9A įtrauktą sąrašą, tai yra priedas, ir peržiūrėti tą sąrašą, kad ateityje galėtume turėti šiek tiek daugiau veiksmų laisvės ir kad tas kuras ilgiau patektų į rinką. Manau taip pat, kad reikėtų pabrėžti elektrifikacijos e, transporto svarbą, kai kalbame apie 2030 tikslus. E, nepakanka kalbėti vien apie biokūrą, kai kalbame apie švarų transportą ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą jiems. Manau, kad elektrifikavimas turėtų reikšmingai padėti spręsti problemą šioje srityje, kad galėtume 2030 metų tikslų pasiekti. Aš manau, kad elektra yra švariausias kuras transporto sektoriui keleivinis transportas e, ir, kai kur, ir elektriniai automobiliai turėtų būti ateitis. Reikėtų taip pat skatinti transporto elektrifikavimą. Ir pritariu pranešėjo požiūriui, kad reikėtų taip pat e, elektros naudojimo šios rytyje skatinti. Ir taip pat reikėtų sudaryti vis reikiamus patogumus, kad prie, tos, prie to elektrifikavimo būtų pereiti lengviau. Bet aišku, elektrifikuoti neišeis laivų ar, ar kai kurių kitų transporto priemonių, lėktuvų pavyzdžiui, reikės ir įprastinio biokūro. Bet e, tas kūras, kurio reikės, turi būti gaminamas saugiai ir aplinkai draugišku būdu. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, dabar suteiksiu žodį Europos komisijai. Prašom, žodis jums. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Labai džiaugiamės, kad šį rytą galėjome išgirsti tiek daug šio komiteto nuomonių, pripažįstant, kad šis teisės aktas labai svarbus. Tai svarbu ne tik siekiant įgyvendinti tikslą tapti atsinaujančios energijos pasaulio lyderę, bet Tai leidžia mums parengti juridinę bazę, kuri leis valstybėms narėms uh, sukurti, dėkti daugiau uh, atsinaunančių energijos šaltinių naudojimo galimybių ir tai tą daryti pigiai. Yra siūloma įvairių priemonių šioje direktyvoje ir Europos komisija dabar jau skatina uh, E, transporto sektoriaus efektyvinimą ir diversifikavimą ir nori sustiprinti ES stabilumo bazę. Norėčiau išskirti, kas mums rūpi ir kokie klausimai mums išlieka po šiandienos e, diskusijos. Visų pirma, bijome, kad jeigu mes pasirinksime e, energijos neefektyvaus naudojimo griežtas bausmes, tai nieko nepasieksime. Atsinaujantis energijos šaltiniai dabar ES kartais gali pasiekti net 6. 16 procentų ir yra numatyta, kad iki 2020 metų E, bus pasiekti išsikelti tikslai ir iki 2030-ųjų taip pat. Per daug griežti kriterijai gali e, padaryti rimtos žalos ES valstybėms narėms pasiekti ne tik 27 procentų atsinaujinančių šaltinių tikslo, bet ir kitų tikslų. E, mes nenorim kalbėti apie tas didesnius skaičius, kuriuos šie parlamento rūmai pasakė, mes girdėjom 35, net 45 procentus toliau. Dėl miškų biomasės Mes bijome, kad jeigu miškai nebus įtraukti į biomasę, mes nerasime e, nei e, ekologinio, nei ekonominio pateisinimo. Biologinė masė, e, biomasė turi būti pagrindžiama pagal gamybos metodus. Jos naudingumas turi būti pagrindžiamas. Trečias dalykas - tvarumo kriterijų taikymas smulkioms e, termofikacinėms elektrinėms. E, Pranešėjas siūlo 1 megavatą. Mūsų nuomonė prilygtų e, balanso iškraipimui. E, atnešama ir ekologinė nauda nepasiteisintų, žinant administracinę naštą. Be to, jeigu kalbame apie bioenergijos 85 procentų energetinį efektyvumą, tai supraskime, kad biomasė praktiškai visa elektros gamybai nepasiteisintų. Pagal paskutinius skaičius, tik tai Švedijos elektrinėse būtų galima pasiekti tokią ribą - 85 procentų. Galiausiai emisijų taupimo 70 procentų taikymas, kaip kad siūloma, įskaitant e, e, specialius e, kriterijus visoms elektrinėms iki 2025 metų, praktiškai per penkerius metus išbrauktų visų įprastinių biokultūrų naudojimą kūro gamybai. Šis pasiūlymas atneštų E, tokių rezultatų žymiai greičiau negu siūlo komisija. And... Ačiū. Dabar žodis vėl pranešėjai, ponai Kaut. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems kolegoms už pasisakymus ir gerą diskusiją. Džiugiuosi, kad e, pritarėme, pritarėte daugelį mūsų išsikeltų tikslų, taigi tai jau yra geras ženklas. Vienas pastebėjimas dėl devintojo priedo, apie kurį daugelis kolegų kalbėjo, panas Lainen ir mano kolega Nils Hautema. Jis sakė, kad jau dėžavų jausmas susidarė. Reikia pagalvoti apie tai. Iš pirmo žvilgsnio ir man tas devintas priedas visai nepatinka. Ponas Hautema tą patį kalbėjo, kalbėdamas Nils Tornvaldo vardu. Toks pasiūlymas yra labai nelankstus, jeigu galvojam, kad turime skatinti atsinaujinančio kūro naudojimą. Taigi mes turime galvoti apie tai, kaip palikti judėjimo laisvės erdvės naujiems produktams patekti į rinką. Ir jeigu mes darome spaudimą, kad būtų panaudojamos tam tikros medžiagos, žinodami, kad jos gali būti ir kitaip panaudojamas pramonėje, turime pasirūpinti, kad nekiltų konflikto. Dėl tos priežasties aš ir siūlau netiesioginių emisijų pas, e, pakeitimą. Šiame pasiūlyme tai bus atsižvelgta. Tarp kitko, aš noriu pabrėžti, kad e, rengdamas netiesioginius kriterijus dėl netiesioginių emisijų, norėjau kalbėti tik apie pažangų į biokūrą. Jeigu perskaitysi šį pranešimą, turbūt susidarys įspūdis, kad tie kriterijai yra E, nustatyti ir visoms dabar jau galiojančioms elektrinėms ir kūrui. Netiesioginių emisijų kriterijai bus taikomi tik tai pažangiam biologiniam kūrui. Tik jam yra keliami tikslai. Aš žinau, kad yra uh, kuriami ir kitokie. Uh, kitokios kiro rūšys, pavyzdžiui, melasa, gyvulinės kilmės riebalai ir panašiai. Dėl uh, ILOK e, to žemės paskirties e, keitimo reglamento. Aš e, sakau, kad iki 2030 metų ten numatyti siekiai būtų ir kriterijai būtų įgyvendinti. Jeigu mes tų kriterijų nenustatysime dėl netiesioginės žemės paskirties keitimo, tai mes negalėsime išskirti uh, to, uh, tų žemės plotų, kurie bus skirti tik tai maistinės paskirties produktų auginimui. Turim pagalvoti, kaip tą padarysime. ILUK yra e, galimybė tą nuveikti. Kolegai iš EKR frakcijos noriu pasakyti. Buvo pasakyta, kad atlikos po 2020 metų nebus deginamos. E, ne, taip tikrai nebus. Aš tik tai sakau, kad nebenoriu finansinės paramos atliekų deginimui. Kaip žinote, šiukšlių atliekų deginimas yra vienas iš neefektyviausių jų panaudojimo būdų. Iš vienos pusės kalbam apie žiedinį ekonomiką, o kita vertus mes kalbam, už, kad reikia deginti šiukšles. E, taigi mes turim galvoti apie tikrą žiedinį ekonomiką ir kad tai būtų garantuota, turime finansiškai paremti atliekų deginimą. Dėl miškininkystės norėčiau pabrėžti, kad jeigu pažiūrėtumėt į atliekų srautus, tai pamatytumėt, kad jų yra daug. 50 procentų atliekų yra iš miško. Tai kai kalbam apie atliekų srautus, kalbam ir apie miškininkystę ir apie tai būtina galvoti. Dėl durpių kolega iš e, Suomijos kalbėjo. Man labai įdomu bus sužinoti, ką jūs siūlote. Aš žinau, kad Suomijoje yra miškų, kurie auga durpynuose. Todėl mes turim pasirūpinti, kad e, šis klausimas būtų deramai sureguliuotas. Jau tuo klausimu yra dirbama. Ir manau, kad bus nesunku sutvarkyti šį klausimą. Dėl pjuvenų, pavyzdžiui, aš žinau, kad labai daug Suomijoje apie tai buvo riekiama. Aš pats miškininkistėje nieko nesuprantu, bet aš galiu patikinti uh, žiniasklaidą Suomijoje ir lobistus, kurie labai garsiai pasisako Suomijos žiniasklaidoje. Noriu visus įspėti, kad aš skaitau suomiškus laikraščius. Jeigu jūs uh, vienaip kalbate spaudai, o kitaip kalbate su manimi, tai žinokit, kad kils daug konfliktų, nes uh, Jeigu Suomijoje prirašysite nesąmonių, tai aš į jūs kreipsiuosi. Aš nežinau, ar čia sėdi salėje Suomijos lobistų, kurie dabar pradeda nervintis. Na ir paskutinis pastebėjimas dėl bendro tikslo. Pagalvokime apie Paryžiaus susidarimo įgyventinimą. Jis reiškia, kad iki amžiaus vidurio turės būti pasiekta praktiškai dekarbonizuota ekonomika greičiau negu transportas ir žemės ūkis gali keistis tik energetikos sektorius. Energetikos sektoriuje atsinaujinantis energijos šaltiniai turi dominuoti. Taigi pagalvokime apie Paryžiaus susitarimo gyvenimą. Energijos sektorius iki 2004 metų turi uh, pasiekti nulinio anglės dvideginio išmetimo lygį. Tai reikštų Paryžiaus susitarimo gyvenimą. Taigi, jeigu mes kalbame apie 2030 metų 30 procentų, uh, Jokių būdų nekalbame apie Paryžiaus sutarties įgyvendinimą. Jeigu norime rimtai Paryžiaus sutarimus vertinti, tai turime apie tai kalbėti. Yra tyrimų, kurie rodo, kad 45 procentai yra įmanoma finansiškai ir tai leis pasiekti Paryžiaus tikslų. Dabar, man atrodo, bus man duota raudona kortelė, raudona žvaigždutė. Tai reiškia, kad aš turiu baigti Ir aš e, labai laukiu tolesnio darbo su šešėliniais pranešiais rengiant kompromisus. Dėkuoju. E, penkta Liepos yra data, paskutinė diena pateikti e, pakeitimams. Spalio mėnesį komitete bus nagrėjimas šitas klausimas. Dėkuoju už jūsų dalyvavimą svarstant šitą klausimą. O dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra ES makro regioninių strategijų įgyvendinimas. Pranešėja Biljana Borzan. Aš jai iš karto ir suteikiu žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš turėsiu išeiti. Nepasibaigus diskusijoms, nes turiu vykti į oro uostą, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems e, kolegoms, kurie prisidėjo vadovų 2009, 2009 metų susitikimas, numatė gairias Baltijos jūrai ir regioninės strategijas, visų pirma 11 metais Alpių E, e, makro regionui, paskui Adrijos e, jūrai. Dabar yra keturi makro regionai, į kuriuos įeina, kurie apima 19 valstybių narių ir kai kurias valstybės, kurios nėra valstybės narios. Ši strategija remiasi bendradarbiavimo principu tarp ES valstybių narių ir trečiųjų valstybių ir yra Tuo būdu bandoma spręsti tas problemas, kurių vienos valstybės neišspręstų ir, ir įtvirtinamas e, tarp valstybinis aspektas komisija įsipareigojo kas dviejį metai pateikti um, ataskaitas dėl makro regionų strategijų gyvendinimo ir siūlyti e, ir teikti pasiūlymus taip, kaip E, dėl to, kaip turi būti daroma tolesnė pažanga. E, kiekviena iš tų strategijų turi savo specifiką. 16 metais pirmasis, e, pirmoji at, ataskaita komisijos buvo pateikta. Regi komitetas parengė savo iniciatyvą nuomonę, mes savo nuomonėje taip pat e, išdėstėme komentarus dėl atsiveriančių perspektyvų Dėkojame už galimybę pateikti šią nuomonę. Manome, kad aplinkos dimensijos įtvirtinimas siekiant tvarumo yra čia labai svarbus. Taip pat reikia patikimų rodiklių, vertinant tikslų įgyventinimą, kalbant apie kiekvieną strategiją atskirai, Adrijos ir Jonijos jūros, čia yra akcentuojamas e, šiukšlių klausimas ir eutrofikacija, kuri atsiranda dėl žemės ūkio nuotekų ir žuvininkystės ūkių veiklos bei e, trašų naudojimo. Dalyviai bando spręsti šitas aplinkosaugos problemas, paskui Dunojaus regionas. Čia pagrindinė problema - žalos prevencija dėl didelių potvinių. Ta žala yra pakankamai didelė ten gyvenantiems e, gyventojams ir todėl įvairios šio regiono valstybės turi kartu bendradarbiauti siekdamas sinergijos. Klimato klausimai yra šitos strategijos esminiai aspektai. ES lėšos turi būti mobilizuojamas uh, kad būtų kovojama su klimato kaita šiame regione, toliau Baltijos jūros e, regionas, čia rezultatai puikūs, yra pasistumėta į priekį, tačiau reikia dar daugiau pastangų, kad e, aplinkosaugos e, problemos būtų sprendžiamos dar veiksmingiau, o būtent, kad būtų kovojama su eutrofikacija, geresnė jūros apsauga ir oro ap, ap, apsauga, dirbožėmio apsauga taip pat. Čia turi būti apibrėžiami kai kurie ekonominiai prioritetai, pavyzdžiui, turizmas. Mes kviečiame visas valstybės dalyvaujančias makroregioniniuose strategijose e, atsižvelgti į numatytus prioritetus. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar šešėliniai pranešėjai. Pone Dofman, EPP, e ponas Dofman. EPP frakcijos vardu, dėkuoju, pane pirmininkė. Aš manau, kad ponė Burzan pateikė tokį nuomonės projektą, kurio didžiąją dalį aš galiu e, paremti, kurio didžiąją dalį galiu pritarti. Keturi makro regionai, gyventina strategijas, vis daugiau ES e, piliečių apimti šitų strategijų. Tad e, turime dar pagalvoti apie tai, ką tos strategijos duoda ir kaip veiksmingos įgyvendinamos. Turime galvoti apie makroregioninės politikos teigiamas pasiekmes ir, jie, ir jas turime padaryti matomesnės piliečiam, nes piliečiai daug ko nežino dar. Tad šis e, pranešimas yra svarbus tuo požiūriu, nes jisai inicijuoja apmąstymus apie tai, kaip makroregioninės strategijos turi būti integruojamos į ES biudžetą, galvojant apie busimas finansinės perspektyvas. Pagrindinės e, idėjos, pagrindiniai aspektai turi būti išlaikyti. Nėra daugiau lėšų makro regioniniai strategijai, tačiau tokios programos kaip Interreg e, ar, ar kitos galėtų teikti daugiau didesnę dalį e, lėšų makroregioniniams e, programoms. Toliau kalbant apie tvarumą ir aplinkosaugos aspektus, aišku, čia yra iššūkių ir tie iššūkiai yra tam tikras šansas. Aš pats e, esu iš Alpių makro regiono, tad čia klimato kaitos e, problemos yra labai rimtas iššūkis. Tačiau e, tvaraus transporto koncepcijos kūrimas yra puikus šansas mums, nes e, Alpės yra labai populiari turizmo vieta ir turime galvoti čia apie tvarumą ir todėl turime galvoti apie tokio pobūdžio projektus e, ir apie tokių projektų finansavimą. Mes turime užtikrinti, kad šitie projektai ir toliau būtų įgyvendinami panaudojant dabartinės lėšas ir fondus. Šio kalba taip pat sukasi apie tarp vyriausybinį bendradarbiavimą, kuris turėtų būti dar giliau įtvirtintas makroregioninėje politikoje. Aš taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į tokius makrofinansavimo instrumentus kaip EFSI. EFSI galbūt taip pat galėtų prisidėti prie makroregioninio tvarumo užtikrinimo. EFSI turi būti EFSI, e, koreguojant EFSI, galima būtų numatyti, kad makroregioniniai projektai būtų prioritetiniai. Dėkoju. Dabar kita kalbėtoja. Pane Maisner, Alde frakcija. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, salėje žmonių nedaug. Olikės vardu kalbėsiu, nes negalėjo atvykti. Noriu padėkoti poniai Borzen už jos pranešimo projektą. Tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Makroregioninės strategijos yra labai svarbios aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti ir kovai su klimatu kaita. Tai yra puikiai priemonė. Problemos dažnai būna e, tarp valstybinės ir e, ši, šios politikos, makroregioninės politikos gali padėti sėkmingai jas spręsti. E, nedaroma pernelyg didelių išvadų dėl praktinių šių strategijų rezultatų. Jų dabar yra keturios, gal tai yra susijęs su tuo, kad tos strategijos dar neilgai veikia, tačiau reikia numatyti šį beitą ateičiai. Ateitie tos makroregioninės strategijos klimato kaitos ir aplinkosaugos rytyje bus ypatingos svarbos, taip mano Ulrike Müller. Šiuos iššūkius bus galima atremti tik ilgalaikėje perspektyvoje. E, būtina bus remtis įvairiais projektais ir subsidijomis. Būtent dėl to, kalbant apie subsidijų gavimą klimato projektams, aplinkosaugos projektams, reikia atsižvelgti į regioninių strategijų ilgalaikę perspektyvą. Tų strategijų praktinis įgyvendinimas vietoje pavyks tik tada, kai toms priemonėms pritarė vietiniai žmonės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuolatinis dialogas su suinteresuotomis pusėmis yra reikalingas visą laiką. E, vietos žmonėms tai yra jų e, tolesnio gyvenimo pagrindas arba aplinkosaugos ir kitų imperatyvų reikia rasti teisingą pusiausvyrą. Na ir aišku, džiaugsimės galėdami toliau bendradarbiauti rengiančiai pranešimą. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas. Jeigu Kitų pasisakymų nebus, žodį suteiksiu Europos komisijai. Prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, norėčiau Europos komisijos vardu padėkoti komiteto nariams už tokį subalansuotą pranešimo projektą. Norėčiau pasakyti dėl paskutinio pasakymo vieno pastabą. Visiškai teisingai, kad yra tai, kad Europos komisija dar nėra prie mūsų galutinių sprendimų dėl kai kurių dalykų. Laukiame diskusijos. Mes esame iškėlę klausimų, pateikę jau parlamentui, tarybai, institucijoms ir mes dėl tų klausimų dar diskutuosime visi. Kaip aš sakiau, dėl nuomonės projekto dabartinio mes jam pritarėme, gal turėtume tik vieną nedidelę pastabą. Septintame punkte yra kalbama apie klimato kaitos sumažinimą. E, galbūt reikėtų kitaip suformuluoti tą dalį, kur kalbama apie poveikio sumažinimą klimato kaitai. Dėkoju. Uh... Pirmininkas, ačiū. Pakeitimus galima teikti iki Liepos 6 dienos 11 valandos. Balsuosmenį komitete rugsėjo 28. Regijų komitete balsavimas vyks spalio 9 ar 10 dieną ir tikimės, kad plenarinėme bus balsuojama gruodį. Baigiame šį darbo tvarkės klausimą ir paskutinis darbo tvarkės klausimas yra toks, norėčiau formuoti tuos narius, kurie maloniai pasiliko mūsų posėdį iki šio laiko, kad kitas posėdys vyks Liepos 10, 11 ir 12 dienomis Briuselėje. Ačiū už dalyvavimą. Visiems geros dienos.